Good morning, everyone. Labas rytas. Pirmiausia, darbo tvarkės tvirtinimas. Jeigu niekas neprieštarauja, galime patvirtinti darbo tvarkę be pakeitimų. Toliau. Turėsime bendrą klausimą su Agri komitetu dėl naujos, e, naujų veisimos technikų. Jeigu 16 dieną, 20 valandos ryto nauja veisimo technika. Kalbama apie tokias te technologijas, kurios remiasi biotechnologijos ir molekulinės biologijos pažanga. Ilgai lauktas Teisingumo teismo sprendimas turėtų būti priimtas gegužės mėnesį dėl to, ar rapsų sėklos atsparios herbicidams gaudamos tokia veisimo technika turėtų būti tvirtinamos pagal GMO procesą. Šio klausimo tikslas suprasti geriau tas technologijas, ypač dėl jų teisinių pasiekmių. Ir visi mūsų komiteto nariai kviečiami dalyvauti. Toliau, seminaras dėl sveikatos priežiūros sistemų tvarumo. Jį organizuoja sveikatos priežiūros darbo grupė, kuriai pirmininkauja Svetka Bizon ir Alois Petrelė, įvyks gegužės 15 dieną nuo 10 ryte ir visi esate kviečiami. Toliau. 7 birželio po, posėdžio papietinė dalis, kuri buvo rezervuota, neįvyks, o rytinis posėdis vyks kaip planuota. Šiandien vertimas yra į 20 kalbų, na, o e, posėdžio dokumentai yra pateikti elektroniniu būdu ir posėdis yra transliuojamas internetu koordinatorių rekomendacijos pateiktos elektroniniu būdu. Jeigu niekas neprieštaraujate, jos galima patvirtinti. Jeigu niekas neprieštarauja iki posėdžio pabaigos, mūsų ankstesnių posėdžių įvykusių sausio 24-25 ir kovo 12 dieną protokolai bus laikomi patvirtintais. Per antrą trialogą dėl trašų produktų reglamento įvykusio balandžio 11 dieną. Čia apie gardinį pranešimas buvo aptarti du esminiai dalykai - kadmio ribos e, ir šaltiniai produktai. Dėl kadmio klausimas, e, kuris yra mūsų išimtinės kompetencijos dalykas, diskusijos apsiriboja institucijų atitinkamų pozicijų pristatymų. Kai dėl šaltinių produktų, pirmininkaujantį valstybės, valstybės kompromisos pasiūlymas buvo aptartas ir buvo suvirta, kad tolesnės diskusijos dėl šio pasiūlymo vyks techninių lygmenių. Taip pat e, kai kurie techniniai pakeitimai padaryti straipsniuose buvo e, patvirtinti. Kitas trialogas turėtų įvykti gegužės 23 dieną dėl trašų. Dėl veterinarinio medicinos produktų pranešė Fransuas Grastet. Tai ketvirtas neformalus trialogas įvyko balandžio 19 dieną. Šio trialogo metu vyko diskusijos detaliai dėl likusių neįspręstų politinių klausimų susijusių su aplinkosauginės nuostatomis, kurias įtraukė parlamentas savo pakeitimais. Institucinės išsamei diskutavo dėl galimo susitarimo dėl viso dokumento rinkinio ir nagrinėjo kompromisinius tekstus, nepaisant konstruktyvaus dialogo ir ženklių visų tripusių pastangų suartinti pozicijas, kad būtų pasiektas susitarimas. Tarybos užstrigo dėl dviejų svarbių klausimų, tai yra aplinkosauginės rizikos vertinimo įtraukimo tiems produktams, kuriems išduotas leidimas iki 2000 metų Liepos 20 dienos ir dėl galimybės EMA Europos medikamentų agentūrai patvirtinti, kad e, trečių šalių gamintojai atitinka taikytiną ES teisę. Parlamentas ir taryba nusprendė deleguoti likusius klausimų e, svarstymą techninių lygmenių ir sutarė prie jų grįžti per penktąjį trialogą gegužės 17 dieną. Toliau Pirmasis e, klausimas, kurį turime aptarti šiandien, yra prieštaravimas pagal 106 taisyklę dėl geniškai modifikuotų cukrinių runkelių H71. Ir kaip paprastai pradėsime suteikdami žodį pranešėjams. ir po to kitoms, kitiems norintiems kalbėti ir komisijai. Ir pirmasis kalbės ponas Stas, prašom. Ačiū, gerbėmėji kolegos. Pirmininkė. Taip, kelių politinių frakcijų atstovų vardu mes teikiam prieštaravimą dėl leidimo atnaujinimo ir mm, e, genetiškai modifikuotiems cukriniams runkeliams H71 jų, jų e, kartu pardavinėjimui. Iškilo techninių sunkumų mano ausinėse girdėti vertimas į kitą kalbą. It's fine now? No, it's fine. Yes. Yes. Uh, okay. Says, Geen probleem. I'm sorry, can you start again? Ik zal opnieuw Thank beginnen. You. Geen probleem, eh, mevrouw de voorzitter. Het kan gebeuren. Uh... Pradėsiu iš pradžių. Taip, Šiandien mūsų teikiamas prieštaravimas, kurį parengiau kartu su kolegomis e, iš įvairių Mm, politinių frakcijų. E, tai prieštaravimas e, leidimo atnaujinimui e, genetiškai modifikuotams cukriniams runkelėms H71. Tad iš tokių cukrinių runkelių gaminami cukras, melasa, įvairūs sirupai, įvairūs maisto, kiti maisto produktai, maisto sudėtinės dalis, pašarai ir panašiai. Tad mes prieštaraujam tam, kad būtų e, atnaujinami e, leidimai e, prekiauti tokiais produktais, pateikti juos rinkai. Ir išdėstom argumentus savo rezoliucijoje, prieštaravime. Ir tada tam, kad būtų galima e, toliau išduoti leidimus ar juos atnaujinti genetiškai modifikuotiems produktams, reikia e, visų pirma atlikti e, įvertinimą, ar tokie produktai nekelia pavojaus sveikatai. Ir čia šiuo atveju vaidmuo tenka EFSA 2017 metais su klausimu susijusios bendrovės paprašė leidimą atnaujinti po to, kai pasikeitė e, tiesiog bendrovių savininkai. Ir EFSA už visą tai atsakė. Du kartus jau buvo paprašyta 2016, 2017 metais, bet kita vertus EFSA netliko uh, visų reikiamų darbų, neįvertinu, sakykime, genetiškai modifikuotų cukrinių runkelių šaknų. Kai kurios valstybės narės sako, kad e, trūksta dar mokslinių argumentų, e, kurie leistų manyti, kad e, tokie genetiškai modifikuoti cukriniai runkeliai būtų visiškai nepavojingi. Uh, Bet to kalbama apie mm, šitų e, runkelių su jais susijusi e, baltymą, EPSPS e, baltymą, kuris atsparus glifosatui. Tad genetiškai modifikuoti cukriniai runkeliai yra atsparus glifosatui. glifosatui. Ir tokiu būdu, jeigu dabar glifosato kiekiai e, būtų tada didinami, tai aišku, jų likučių mm, neišvengiamai būtų daugiau derliuje. Ir glifosato likučiai veiktų tiek e, tų augalų sudėti, tiek e, kitas, kitus agronominius bruožus. ypač cukrinių runkelių šaknyse kaupėsi daug e, likučių. Ir todėl klausimas toks. Kaip e, tai yra, kiek e, likučiai tada veikia medžiagų apytaka. EFSA sako, kad likučių kiekis nebus e, viršijamas ir formaliai proce vertinimo procedūra EFSA baigta. Bet e, kita vertus, vėlgi EFSA atkreipia dėmesį į galimą kancerogeninį geninį E, tai yra poveikį, bet kita vertus yra ir kitų aspektų, kuriuos reikia įvertinti, būtent e, likučių poveikį ekosistemoms, e, įvairių rūšių gyvūnams pagal pesticidų direktyvos ketvirtą straipsnį. Ir dabar, kai kalbama apie šio šių cukrinių rumkelių H71 atnaujinus e, leidimus šitiems cukriniams runkeliams neišvengiamai tada padidės jų paklausa trečiosiuose besivystančiuose e, valstybėse ir dėl to gali nukentėti biologinė įvairovė. E, kartu vėlgi labai didelis tokių cukrinių runkelių eksploatavimas, auginimas gali pakengti trečiųjų šalių um, aplinkai. Daryti nemažą žalą aplinkai, gyvūnų sveikatai ir žmonių sveikatai. Toliau savo rezoliucijoje mes E, konstatuojam, kad komisija viršijo įgaliojimus, kad komisijos e, pasiūlymas e, netitinka ES šios ryties teisės aktų nuostatų, todėl mes raginam komisiją atsiimti šį pasiūlymą susijusi su prašymu atnaujinti leidimą. Dar priminsiu, kad komisija prieš tai yra sakiusi, jog išduod, sprendžiant leidimų e, genetiškai modifikuotiems augalams klausimą, šis procesas turėtų būti demokratiškesnis. O mes manom, kad šiuo atveju negalima kalbėti apie E, sprendimo dėl leidimų išdavimo ar atnaujinimo procesą kaip demokratinį. Todėl manytume, kad komisija turėtų atsiimti pasiūlymą ir atlikusi e, tinkamą įvertinimą, laikydamasi mm, demokratinio proceso, pateiktų rimtą, naują rimtą pasiūlymą. Arba jeigu nebūtų parengta nuomonė, tai visiems turėtų pateikti pakeitimą. Mes pateikėm, vėlgi, kaip sakiau, nemažai e, argumentų, e, kuriems e, pritarė vos ne du trešdaliai šio parlamento narių. Ir todėl komisija vėlgi turėtų pateikti formalių argumentų dėl mūsų prieštaravimų. Antai dar savo laiku. Mm, Prodžio vadovaujama komisija e, savo laiku buvo pateikusi pasiūlymų dėl leidimų atnaujinimų ir kiekvieną kartą mes e, prieštaraudavom. Äh, Ačiū, ponia pirmininkė. Ponas e, Balas negali atvykti, todėl jis labai atsiprašo ir jo vardu norėčiau uh, esant socialdemokratų grupė, frakcijos pozicija išdėstyta. Jeigu kai kurie pasiūlymai dėl leidimų bus ignoruojami čia, tai bus ignoruojamas visas parlamentas. Ir praeitėje mes analizavome, tokius sprendimus dėl leidimų suteikimo ir atmetėme juos a, pakankamai didelę balsų daugumą plenarinėje sesijoje. Ir be to reikalinga gerbti, vykdyti savo pažadus ir laikytis demokratinės procedūros, ypač tada, kada taip galvoja dauguma. Ačiū. bendra pranešėjai, atrodo, pasisakė visi, todėl dabar tie, kurie pagėdauja, ponas Tolič. Na, prieštaravimas dėl genetiškai modifikuoto cukrinio runkelio Iš tiesų tai yra laiko gaišinimas, nieko e, padėties tai nepakeis, bet mes galime taip ir pasielgti vis tiek. Taigi e, viskas susijęs su cukriniais runkeliais, kuriuos EFSA, o jį privalo įvertinti genetiškai modifikuotus e, organizmus ir EFSA veikia jau labai seniai. Taigi EFSA priėmė sprendimą, kad e, tokie cukriniai runkeliai yra saugus ir nedaro žalos aplinkai. Komisija neperžengia jai suteiktų tos kompetencijos ribų ir negirdėjau ne vieno aiškaus argumento kuris patvirtintų, kad komisija peržengė savo kompetencijos ribas. Atvirkščiai, mes labai skrupulingai laikėmės visų susitarimų ir uh, visų yra e, to, kas buvo išdėstyta jūsų laiške. Aišku, žalieji ministrai dažniausiai prieštarauja tokiai, tokiems gaminiams. Uh, bet e, mes elgiamės vadovaudamas į teisę. Ir tiesą pasakius, e, nelabai svarbu, ką sako EFSA, ką sako uh, taryba, nes yra susidariusi dauguma, kuri prieštarauja tam, kad genetiškai modifikuoti produktai patektų į rinką. Ir daug yra neteisingų teiginių. Pavyzdžiui, kad glifosatui atsparus, e, sakysime, runkeliai, reiškia, kad reikia naudoti daugiau glifosato. Ne, nereikia už tai, kad jisai atsparus. Ir teigiama, kad e, glifosato likučiai lieka gaminyje. Gali būti, bet e, glifosatas yra legali medžiaga. Kitas argumentas, kuri man, kuriam tikrai sunku pritarti, ir aš gal kiek paprovokuosiu, ką mėgstu. Yra, taigi kitas argumentas sako, kad būtų neatsakinga pirkti tokius produktus iš trečiųjų šalių ir reikalingai tai daryti, nes mes esame įsipareigoję. Taip, gal mes ir esame įsipareigoję, bet mes negalime trečiosiam šalims nurodinėti, kaip jie turi auginti tokius um, runkelius. Jeigu trečioji šalis negamins, tai jinai negamins. Bet uh, trečioji šalis gali elgtis lygiai taip pat, kaip elgesi, elgiamės mes, nes glifosatas ES naudojamas teisėtai ir uh, e, trečiojosios šalis gali taip daryti. Aš manau, kad mes turėtume pasielgti priešingai negu siūloma. Mes turėtume pritarti, nes EFSA atliko savo darbą, komisija atliko savo darbą ir turėtume pritarti pasiūlymui. Tačiau ministrų taryba tikrai nesakyčiau, kad elgesi taip, kaip turėtų elgtis. Ir kai kalbame apie tarybą, tai jos argumentai prieš šiuo atveju kiek skiriasi nuo ankstesniųjų. Paprastai laikomasi linijos, kad taryba nepateikia jokios nuomonės, pakol kas taip ir yra, bet paprastai yra nurodomas balsavimo rezultatas. O dabar nenurodomi balsavimo taryboje rezultatai. Kodėl? Nes šį kartą 0,41 procentas reikalingos kvalifikuotų balsų daugumos balsavo prieš, o 59 procentai balsavo už. Taigi tokia tikrovė. Aš sakyčiau, kad šiandieną kur kas yra svarbiau kalbėti apie moksliniais tyrimais grindžiamus teisės aktus. Aš suprantu, kai kuriems žmonėms genetiškai modifikuoti organizmai nepatinka, bet gal vis tik vadovaukimės mokslininkų tyrimų rezultatais, nes moksliniai tyrimai rodo, kad visa tai um, rodo teigiamus rezultatus panaudojant GMO negaliu visada prisimti atsakomybės, aišku, už tai. Ir manyčiau, kad iš dėšius visus šios argumentus reikėtų tikrai jūsų parlamentui atmesti šį prieštaravimą. Pone Milijon. Ačiū, pone pirmininkė. Na, po kalbėjusiojo ir aš panorau sudalyvauti diskusijoje. Ir mes jau girdėjome visus argumentus, kurios išdėsti socialdemokratai ir žaliai, bet aš iš savo pusės norėčiau pasakyti keletą dalykų. Jeigu atsparumas glifosatui, EFSOS darbas, mokslininkų rekomendacijos, viso to nekomentuosiu, bet pasakysiu kai ką kitą. Glifosatą naudojame ir anksčiau auginant cukrinius runkelius. Ir tai reiškia, kad panaudojus glifosatą gali būti, aišku, atsirasti glifosatui atsparus runkeliai, po to jie auginami, toliau siejami ir aišku, žemė iš anksto yra įdirbama, bent jau taip yra Vokietijoje. Taigi, jeigu yra glifosatoj atsparus runkeliai, tai nepriklausomai nuo EFSA rezultatų, visi žinome, kad tokie produktai daro didžiulį poveikį bio įvairoviai. Ta įrodė mokslas. Ir iš tiesų Būtent tam mes ir prieštaraujame. Apie tai kalbėjome ir aplinkosaugos komitete. Ir kyla klausimas, o kaipgi bendras pesticidų likučių kiekis, kokį poveikį jis daro, o kada kalbame apie atskirų valstybių narių sprendimus. arba bendrus sprendimus, na tai vyksta savotiškas aštautų man kamulio mėtymas. Ir valstybės narės turėtų aiškiai pasisakyti, tiesiai išviesiai pasakyti, o ne kreiptis į apeliacijos komitetą. Ir aš iš tiesų pritariu išsakyti kritikai. Kas dar nori pasisakyti? Ponas Pek. Ačiū. Pone pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Tiesą pasakius, nuo pat pradžios, kai pradėjau dirbti šiame komitete, iš karto supratau, kad mes susidursime su dviem dilemomis. Pirmas dalykas tai genetiškai modifikuoti org organizmai ir jų buvimas maisto produktuose, tai visada kelia e, karštas diskusijas ir e, gal ir yra kažkokių išimčių, bet dažniausiai pasisakoma prieš GMO. Ir kita problema tai glifosatas. Tiesiog aplinkybės tokios, kad yra viena stambi korporacija, kuri užsieima tokiamis technologijomis ir gamina labai stiprius pesticidus, kurie naudojami nuo kenkėjų apsaugoti daugelį augalų ir e, tame tarpe genetiškai modifikuotus augalus, pavyzdžiui, soją ar kitus. O Aišku, veiksmingumas GMO protų atveju yra daug mažesnis. Nepamirškime, kad pesticidai be kita ko skatina ir onkologinius susirgymus, bet to jie kaupėsi dirbožėmėje. Tai yra problema ir nėra tiek jau daug mokslinių įrodymų, kad glifosatas susikaupia augalo šaknyse, bet bet kuriuo atveju, nepriklausomai nuo mūsų sprendimo, visa tai daro poveikį mūsų ekosistemos įvairoviai. Laimiai jau veikia specialusis komitetas, kuris priima sprendimus dėl to, ar suteikti leidimą naudoti tam tikrus pesticidus. Aišku, visa tai trunka gana ilgai, paprastai apie 8 mėnesius ir tik tada pateikiama ataskaita. Na, tuo tarpu EKR, ECR frakcija nusprendė balsuoti už ir pritarti prieštaravimui, nes kyla pora rimtų klausimų dėl aplinkos apsaugos, na ir Man atrodo, kad iš tiesų reikia rūpintis visuomenės sveikata ir tą daryti rimtai. Toliau, ponia Šrein. Labai ačiū. Aš šiaip jau neketinau prašyti žodžio, tačiau vis dėlto mm, klausydamasi, kas čia sakoma, mm, ir aš norėčiau kai ką pasakyti. Mes šį klausimą aptarinėjom jau e, daugelį metų, ne pirmus metus. E, E, ir komisija dabar e, priemė sprendimą atnaujinti leidimą, bet nepamirškim, kad iš tikrųjų kalbam apie e, tam tikrą produktą, augalą, kurio reikia. Ir čia aš dabar klausimą vertinčiau EFSA kartu požiūriu. EFSA atlikdama vertinimą rėmėsi vis dėlto mokslininkų išvadomis. Kartu uh, Aš mastau ir apie e, ūkininkus, apie jų poreikį apsaugoti augalus. Tik suprantama, reik, kartu reikia užtikrinti, kad būtų gaminami maisto produktai. Klausiausi e, pono Fjellnerio e, pasisakymo, kuris sukelė, sukelė daug minčių. Iš tikrųjų, mes turėtume užtikrinti paklausų. Tai yra paklausos poreikį. Ačiū toliau. Ačiū toliau komisijos komisija. Labai ačiū, pana pirmininkė. Labai ačiū ir komiteto nariams už komentarus. Aišku, dar kartą aš labai įdėmiai ir pagarbiai klausiausi parlamento narių nuomonės. Ir taip jūs dalyvaujate sprendimų prieimimo procese, bet gal aš pradėsiu apskritai nuo e, svartomo klausimo turinio. Tai mes kalbame apie produktą, kuris gaminamas iš cukrinių runkelių ir jame nėra jokio GMO. Ta produktą leidžiama naudota pašaruose ir importuojant etiketėje nurodoma informaciją, todėl ir ūkininkai, ir kiti vartotojai turi galimybę priimti sprendimą, pirkti ar nepirkti tokį produktą. Yra sektorių ir tam tikrų įmonių, kurios importuoja tą produktą, nes matyt, jis reikalingas rinkoje. Nebejotinai, kad yra galimybė priimti sprendimą, kad ekonomikai tokio produkto nereikia. Bet nepamirškite, vis dar jis naudojamas, nes matyt pasiteisina. O mūsų prievolę užtikrinti, kad importuojant produktus jie būtų saugus pagal mūsų taisyklės. Kalbant apie glifosatą, mes jau ir anksčiau sakėme, kad maksimalus maksimali likučio riba nustatoma visiems produktams, ar tie produktai gaminami ES ar importuojami. Ir tie maksimalus, um, maksimalios likučių ribos egzistuoja ir GMO atveju taip pat. Visa, taigi yra du dalykai. Reikia laikyti ženklinimo taisyklių ir e, nepažeisti nustatytų maksimalių likučių ribų tiek dėl turinio. Ir mes nelabai suprantame, kodėl kyla e, maisto ir pašarų saugos klausimas, nes mes užtikriname tą saugą, o vartotojas, kuris e, perka, gali priimti sprendimą ar pirkti ar ne. Taip kaip ir ūkininkas. Dabar dėl procedūrinių dalykų. Galiu tik pakartoti, kad komisija laikėsi visų procedūrinių reikalavimų, atliko išsame rizikos atliko įsamų rizikos vertinimo tyrimą, taip pat buvo e, vykdomos ir viešosios konsultacijos e, su EFSA. EFSA atsakė visiems ir pakomentavo visus komentarus, todėl gali tą patį susipažinti su ta medžiaga. Mes jau sakėme, ir jūs kai kurie sakėte, kad mes komitetui pateikėme šį pasiūlymą, nuomonė nebuvo pareikšta ir taip mes surinkome kvalifikuotąją balsų daugumą. <clears throat> Taigi, komisija ne tik privalo, laik, komisija privalo laikytis taisyklių, mes tą padarėme ir atitinkamai teikiame dokumentą jūsų e, ir apeliaciniam komitetui. Taip jau nutiko, kad apeliacinis komitetas uh, posėdžiau šiandien. Na, o dėl bio įvairovės, tai turime pripažinti, kad e, trečiosios šalis yra suverenios šalis. Kai kurios iš jų pasirašė bio, biologinės įvairovės konvenciją, kitos ne. Ir pritarimas GM, sprendimui dėl GMO leidimo tikrai e, neprivers tų šalių elgtis atsakingai, jeigu jos to nedaro. Galų galia tos, kurios pasirašė konvenciją, tu privalo vykdyti konvencijos nustatytas taisyklės, o leidimo suteikimas, jį suteikiant buvo laikomasi e, viso visų taisyklių ir mes vien tas leidimo suteikimo procesas tai nėra ta galimybė mokyti trečią šalį. Kitas dalykas, tai, kad daug kas, daugelis valstybių narių balsuoja prieš, bet tų pačių, kurie balsuoja prieš ūkininkai, importuoja ir perka tokius produktus. Bet tai yra tam tikras ir demokratijos deficitas nes kai kurios valstybės narės balsuoja prieš arba susilaiko balsavimo metu, baimindamosi visuomenės reakcijos, nes visuomenės nuomonė yra pakankamai stipri ir iš principo tas balsavimas visada atspindi tik tai padėti valstybėse narėse. Šis pasiūlymas Jo netmetė taryba, bet ir dar vis yra svarstymas. Deja, pasiūlymą atmetė Europos parlamentas. Dabar dėl toliau GMO. Labai sunku būtų atsižvelgti jūsų prašymą, nes turėtų būti pagal komitologijos procedūrą uh, Um, keičiami teisės aktai, o kai kurie teisės aktai nebe neteko galės, kai atsirado komitologijos procedūra, todėl komisija ir įgyjo daugiau kompetencijų. Aišku, e, taryba ir jūs turite pritarti, bet kol tai neįvyko, mes įgyvendinsime galiojančius teisės aktus, tol, kol taryba ir jūs netmesite. Taigi tai, kad mes turėtume atsimti sprind, e, savo pasiūlymą. Nežinau, bet remda, mes jį parengėme remdamiesi EFSOS tyrimų rezultatais, vykdydami visą procedūrą ir dar kartą noriu akcentuoti, kad mes neperžengėme mums suteiktos. E, suteiktų kompetencijos ribų. Taip mes melai išklausysime jūsų komentarus, bet jūs tikriausiai suprantate, kad mes laikomės taisyklių ir kad viskas atlikta griežtai laikantis procedūros. Ir tikiuosi, kad mūsų pateiktas paaiškinimas išsklaidė jūsų abejonės, bent jau labai to tikiuosi. Ačiū. Ačiū visiems už Šią diskusiją balsuosime šiandieną po pietų. Toliau. Kitas prieštaravimas. Tai prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl leidimo tam tikrose produktuose naudoti leidžiama tam tikrų cheminių medžiagų liekanų koncentracija. Taigi viskas susijęs su tam tikrais produktais ir yra galvojama apie rezoliucijos projekto pateikimą. Pranešėja šiuo atveju yra Silvija Gutin, taigi jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Pirmiausia, ačiū e, tarybos, e, parlamento teisės tarnybai, kuri padėjo man parengti e, šią, šį prieštaravimą. Kalbam apie 17 mm, medžiagų, kurios naudojamos žemės ūkėje, dėl kurių mes prieštaraujam. Dabar komisija siūlo, kad didžiausias leistinas likučių e, ribos e, e būtų padidintas, e, kalbant apie vynogmedžių lapus ir artišokus. Dabar anksčiau mes jau irgi esam e, teikę prieštaravimą dėl sufoksafloro. floro nes e, jis yra neo, neonikotinoidų klasės poklasis. Ir žinom, kad e, jis neigiamai veikia bites. Bet e, anais, aną kartą mano prieštaravimas tiesiog buvo atmestas, tiesiog nedidelė dauguma dėl grinai politinių priežasčių nes e, kartu mano, e, polit, dėl mano politinės orientacijos aš priklausau nacionaliniam frontui. Tad e, ta medžiaga buvo leista naudoti ES. O po to pasikeitė kai kas. Antai praėjusiais metais lapkritį Nicos teismas uh, atsižvelgdamas į vienos visuomenės organizacijos e, iškeltą bylą, e, uždraudė naudoti tam tikrą būtent vieną iš čia kalbamų medžiagų, nes teismas nusprendė, jog tos medžiagos vartojimas kelia rimtą pavojų, tiesioginį pavojų žmonių sveikatai ir bitėms. Ir Prancūzijos asamblėjoje uh, buvo irgi balsuojama dėl teisės aktų susijusio su neonikotinoidu ir sulfoksafloro. Tad dabar jau vis labiau e, suvokia pilietinė visuomenė ir politikai e, tokių produktų pavojų bitėms ir žmonių sveikatai. Ir komisija neturėtų eiti prieš surovę. E, Todėl komisijos e, sprendimas padidinti tą maksimalę leistiną likučių ribą e, medžiagoms esančioms e, ant vynogmedžių lapų ar artišokų, būtent toks komisijos sprendimas atmestinas. Mes kalbam apie tai, kad būtų galima, reikėtų ieškoti alternatyvių uh, E, alternatyvių būdų šiai medžiagai, nes e, kalbam vėl pirmiausia apie bites, kuriuoms grėsia pavojus nykti, išnykti e, ir dėl to bus padaryta didelė žala. Todėl mūsų visuomenės labui, bičių labui, prašyčiau jūsų pritarti šiam prieštaravimui. Labai ačiū. Dabar pasižiūrėsiu, kas užsirašė kalbėti. Nedaug šešėlinių pranešėjų. Pone Fielneri. Labai ačiū. Aš dabar kalbėsiu ne kaip uh, e, Fielneris, bet Julie Gerling vardu. Nežinau, kaip čia man pasiseks, bet pasistengsiu. Pone Girling ir aš pats, kaip ir EPP visa frakcija, siūlo nepritarti šiam prieštaravimui ir rezoliucijos projektui. Ir išdėstysiu ponios Girling argumentus. Pirmiausia, komitete kvalifikuota nuomonė buvo pritarta komisijos pasiūlymui dėl didžiausios leistinos likučių ribos. Kartu Europos maisto produktų saugos agentūra irgi siūlo tokią ribą. Be to, e, toje e, rezoliucijoje e, daug yra klaidinančios medžiagos, ypač dėl sufolksa floro. Aštuntoj pastraipoj teisingai sakoma, kad sulfoksafloras yra neonik, iš tikrųjų yra E, sufoksiminu klasės poklasis, tačiau ne neonikotinoidų klasės poklasis. Čia kalbam apie atskiras klases. Ir todėl EFSA nekvalifikavo sulfoksafluoro kaip neo, neonikotinoido. Bet e, pranešėja būtent daro priešingą, laikosi priešingos nuostatos ir e, kvalifikuoja neonikotinoidus kaip e, toksiškus, nors, kaip sakiau, e, EFSA kitaip, kitos nuomonės laikosi. Toliau, dėl Nicos teismo sprendimo, aš čia jo ne, ne, neargumentuosiu, jis yra svarbus. E, bet kita vertus, e, kai kalbama apie didžiausią leistiną likučių ribą, tai susiję su e, žmonių sveikata ir su maisto produktais, kurie skirti žmonėms. Šiuo atveju būtent e, ta maksimali likučių riba, kaip saka, nieko bendra neturi su uh, bitėmis. Čia kalbama apie kitus teisės aktus, 2009 metų reglamentą numeris 1107 dėl produktų pateikimo į rinką. Be to, sulfo ksafloras yra naujas produktas, ir todėl jis šiaip jau nėra toks, be kurio ten, ypač žemės ūkis ar kitos pramonės, uh, šakos e, neišsiverstų. Tad e, šią prasme pranešėjos argumentas mm, neteisingas. Toliau dar dėl neo, neonikotinoidų e, klasės, tai ponė Girling pasisako už dabartinę sistemą, pagal kurią e, šios klasės medžiagos vertinamos atskirai, o ne kaip nikoitinoidų klasė. Dar e, vienas dalykas. Čia šiuo atveju vertino medžiagą du nuolatiniai komitetai, o ne vienas. Ir kaip? Tada jeigu jų darbas mums nieko nereiškia, tai kaip? Ar būtent taip mes turėtume e, spręsti rimtus klausimus? Tai gal tada tiesiog paleisti e, tuos nuolatinius komitetus ir mes tada apskritai be jokių patarimų e, patarimų, mokslinių patarimų galėtume balsuoti dėl tų medžiagų, nes atrodo, kad dabar rimti patarimai mums tarsi nieko nereiškia ir tai labai liūdna. Labai ačiū, ponė Fielneri. Toliau ponas po, Poč. Pots. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl tos e, sudėtinės dalies patvirtinimo. Sulfoksa floras 2015 m. rūpjūti pasirodė prieš dviejus metus. Ir EFSA padarė išvadą, kad tada nepakako duomenų tam, kad būtų galima įvertinti šios medžiagos keliamą riziką bitėms. Ir dabar e, taip, e, po ir e, nebuvo iki galo įvertintas poveikis žmonių sveikatai ir bitėms. Tad buvo laikomasi e, tokio atsargumo principo, bet kita vertus ir atitinkamame komitete nebuvo visų duomenų, vis dėlto jis palaimino, leido vartoti šią medžiagą. Bet e, iš tikrųjų čia kalbam apie panašų kaip ir nikotino poveikį, neonikotinoidų poveikį. Tad dabar tai, kad buvo patvirtintas sulfoksafloras, tai tikrai kvestionuotina. E, ir neįvertintas jo poveikis įvairių rūšių gyvūnams e, ar kartu apskritai žemės ūkija. Tad šis prieštaravimas dėl e, dabartinės maksimalios likučių ribos pakeitimo uh, E, čia kertasi su ankstesniu sprendimu. Ir todėl mes, mes balsuosim prieš prieštaravimą ir su jį susijusiu rezoliucijos projektu. Bet dabar turiu klausimą komisijai. Pagal prancūzijos, e, tai yra prancūzijos Azijos e, žemės ūkio ministro, tai yra teiginys buvo pasakytas dėl sulfoksafloro naudojimo ir trūkstamų tam tikrų medžiagų. Tai yra, esą buvo pasakyta, jog ta medžiaga toksiška laukinėms bitėms ir medaus bitėms kad reikėjo pateikti tokią informaciją komisijai, valstybėms narėms iki 17 metų rūpjūčio 18 dienos. Tai gal komisija galėtumėt paaiškinti, patvirtinti būtent ar, ar atmesti e, būtent tai, kad nebuvo pateikta informacija. O, aš, C'est une substance active. Ši medžiaga sufoksaflor, nors nėra dar e, laikoma neonik, ne, neokatinoido, kaip buvo sakyta, veikia taip pat. Ir Prancūzijoje, kaip buvo sakyta, buvo patiktas pakeitimas, kuris sako, kad jį reikia laikyti kaip neonikotinoido, nes jis veikia taip pat, taigi jis e, veikia nervų sistemos receptorius. E, todėl tai yra insekticidas. Ir po to, e, sakoma, mes e, nustatysime likučio lygį. Aš noriu pa, pa, išsitraukti teismo tekstą, nes čia buvo minėtas Nisas teismo sprendimas ir čia sakoma, nėra garantijos dėl šios medžiagos vartojimo ir e, leidimas duotas e, įmoniai teikti šią e, medžiagą negarantuoja, kad jis veiks, kad pateikta pakankama informacija ir kad vartojamas dozės be, be, be kontrolės nekelia pavojaus bitėms ir visuomenės veikatai. Taigi teismas pasakė, teikdamas įspėjimas, e, laikantis Prancūzijos ir ES teisės ir kad reikia sustabdyti leidimą. Taigi tas teismas Prancūzijoje sustabdė šios medžiagos e, leidimo veikimą, nes mes kalbėjome, kad reikia panaikinti leidimą neonikotinoidams, nes jie kenkia bitėms ir tai yra medžiaga, kuriai veikia taip pat. Todėl ir pagal mūsų informaciją tai yra produktas, kuris yra draudžiamas Junktinės valstijose. At, kalbame, kad Europoje mes e, saugome gamtą labiau, o JAV šis e, produktas draudžiamas, o pas mus ne. Aš daugiau nebesuprantu, ką daro Envi komitetas. Reikia būti nusekliems. Jeigu šiame, žinome, kad ši medžiaga veikia taip pat vabzdžius, kaip ir neonikotinoidai, ir reikia siekti, kad bičių nepasiektų šis produktas, taip pat tai turi įtakos žmonių sveikatai, o mes norime tęsti to produkto naudojimą. Reikia būti nuosekliems ir e, paremti kolegę, kuri pateikė šį prieštaravimą. Todėl mes balsuosime prieš, tai yra už šį prieštaravimą. Labai ačiū. Ar yra daugiau kolegų norinčių pasisakyti šią temą? Nėra. Ponas Bernų iš komisijos. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai ir gerbėmiems parlamento nariams, kurie kalbėjo šią temą. Iš tiesų, daugelis kur, dalykų, kuriuos norėjau pasakyti, jau buvo pasakyti pono Fielner. Taigi, kas galbūt pasikartos. Iš tiesų, pasiūlymas, kurį pateikėme ir su kurios susijęs šis prieštaravimas yra skirtas nustatyti maksimalius likutinius, e, likutinės ribas maisto produktuose ir niekad, niekad nėra susijęs e, su aktyvios medžiagos patvirtinimu pagal reglamentą 1107 ir pranešėjos e, ketinimas paprašyti komisijos pakeisti tą leidimą ar jį atšaukti negali būti pasiektas tas tikslas prieštaravant šią prieš šį pasiūlymą. Kaip sakė ponas Vėlner, sulfoksafloras nėra neonikotinoidas ir turė, neturėtų būti įtrauktas į tą pačią kategoriją. Sulfoksofloro poveikis bitėms buvo išanalizuotas ir bus analizuojamas toliau, kaip teisingai pasakė ponas Pots. Ir atsakant tiesiai jo klausimą, tie patvirtinantis duomenys, kurie buvo reikalingi, buvo pateikti laiku, 17 metų rūpiučio mėnesį, jie įvertinti E, pranešimą rengiančios valstybės narės, e, dviejų valstybių narių, Airijos ir Čekijos. EFSA dabar e, tikrina šiuos vertinimus ir mes tikimės gauti EFSOS išvadas netolimoje ateityje. Ir žinoma, jeigu bus būtina peržiūrėti leidimą, tai komisija be jokios abejonės pradės e, tikrinimo procedūrą, kaip esame padarę trijų neonikotinoidų atžvilgių, apie kurias kalbėjome prie, prieš maždaug dvi savaitės šiame komitete ir teikėme pasiūlymą apriboti jų vartojimą. E, ir dėl to bus balsuojama šį penktadienį. Taigi principas yra toks, kad kiekvieną medžiagą reikia analizuoti atskirai pagal duomenis, kurie yra prieinami ir negalima apibendrintai sakyti, kad visos medžiagos yra tokios pačios, netgi jeigu jos priklauso dar pačiai klasiai. Kaip aš žinau, prieš dvi savaitės yra skirtumų tarp neonikotinoidų pačių. Taip pat. Na, o dabar pateiktas pasiūlymas yra susijęs su žmonių sveikatos apsauga ir pasakė ponas Vėlner, EFSA aiškiai patvirtino, kad siūlymai siūlomi likutiniai lygmenys yra visiškai saugus žmonių sveikatos atžvilgių ir nėra moksliniškai pagristos priežasties prieštarauti. Dėl to e, teismo byla Prancūzijoje, kuri buvo minėta, mūsų supratimu dar e, procesas nebaigtas, kol kas e, draudimas tai medžiagai taikomas laikinų būdu ir procesas tęsiasi. Pane Rivazijai sakė, kad sulfoksofloras bus, yra draudžiamas JAV, pagal mūsų informaciją taip nėra. E, aplinkos apsaugos agentūra JAV e, e, atnaujino leidimą su, su fosflorui 16 metų spalio mėnesį. Ir tai vėlgi nebūtų labai svarbu netgi dėl mūsų pasiūlymui, kuriuo nustatomas maksimalus likutinis lygis maisto produktuose ES. Ir paskutinis dalykas, norėčiau paminėti, kad rezoliucijos pasiūlyme teigiama, kad komisija negavo nuomonių penktame punkte dėl nuolatinio komiteto, iš nuolatinio komiteto ir gavo, aišku, atmetimą iš parlamento, tai nėra visiškai teisingai, nes ypač dėl šio pasiūlymo, kaip ponas Fjellner pastebėjo, beveik vieningai buvo balsuota, tik viena valstybė susilaikė, bet ne dėl priežasčių susijusių su sulfoksafloru, o kai dėl sprendimų dėl patvirtinimų mes paprastai gauname kvalifikuotą daugumą e, nuotėme komitete ir parlamentas kol kas neatmetė mūsų sprendimų. Todėl aš bijau, kad e, pateiktas tekstas nėra visiškai teisingas. Taigi, rezumuojant, galime pasiūlyti, mes manome, kad mūsų pasiūlymas visiškai atitinka taisyklės ir tikslus likutinių lygmenių, lygmenų reglamento nėra e, jokios įtakos reglamentui 1107. Aišku, komisija rūpinasi bičių apsauga irgi jau patikrinęs duomenės parodys, kad reikia peržiūrėti e, leidimo išdavimą patvirtinimą. Tai komisija pradės tą procesą, aišku. Ačiū, baigėme diskusiją šią temą. Dėkuoju visiems pasisakusiems. Balsavimėma bus šiandien po pietų. Toliau, kitas klausimas, keitimasis nuomonės su komisija dėl strateginio požiūrio į vandens taršą e, farmacinėmis medžiagomis. Ir kaip visada pradėsime nuo komisijos. Pone Manfredi, Envi generalinio direktorato direktorė. Ir po to kolegos galės kalbėti. Taigi, prašom, pone Manfredi. Labas rytas, pirmininkas, gerbėjai NV komiteto nariai. Aš iš tiesų pirmą kartą esu jūsų komitete, nes direktorė paskirta vasario pirmą dieną, taigi tik pradėjau dirbti ir man didelė garbė pradėti dirbti kartu su jumis. Ir be to labai įdomių klausimų. Tai yra dėl strateginio požiūrio į farmacinės medžiagas šis e, dalykas kuriamas jau, ne, jau seniai ir me, mums tai yra prioritėtinis medžiagų direktyvos e, užduotis. Taigi mes tyrėme, kokią žalingą poveikį daro farmacinės medžiagos aplinkai. Kaip suprantate, mes labai rimtai žiūrime į šį klausimą ir mūsų direktoratas labai artimai dirba šio klausimu, ypač su kolegomis iš Santė direktorato ir kitomis tarnybomis. Ką norėčiau svarbaus Jums pasakyti šiandien. Šis klausimas, šis skaidimasis nuomonės vyksta labai svarbių momentų mums komisijoje rengiantis viduje, nes tarnybų lygmenių jau nuveikta daug darbo, vyko viešos konsultacijos, 17 metų bėgė kartu. Tai buvo konsultuojamasi su suinteresuotomis pusėmis, buvo atliktos studijos ir dabar rengiame išvadas komisijos tarnybų viduje. Kol kas dar sprendžiama būtent kokio formato bus šis strateginis dokumentas, kada jis būtų galėtų patvirtintas ir panašiai. Todėl man šiek tiek sunku išėrit pateikti e, detalesnės informacijos, nes daug dalykų yra aptariamos komisijos tarnybose. Tačiau vienas dalykas, kuris yra aiškus, yra tai, kad jokių būdų mes nenorime pateikti komunikato, kuris sakytų, jog e, na, kyla konfliktas tarp aplinkos apsaugos ir žmonių sveikatos kad vieną vertintume kažkaip tai aukščiau. Mūsų bandymas yra suderinti abu e, tikslus. Visų pirma, užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą, tuo pat metu e, skatinant farmacijos pramonę e, kurti produktus, kurie yra mažiau kenksmingi aplinkai. Vėliau Šiandien dar kalbėsime ir apie gerimojo vandens direktyvą. Ir jau šiame kontekste, rengiant tą pasiūlymą, mes kėlėme savo įvairius klausimus. Ar nereikėjo įtraukti tam tikrų farmacinių parametrų į minimalius reikalavimus, kurių turi laikytis visos valstybės narės, siekiant užtikrinti saugaus gerimojo vandens aukštą lygį. Kaip pamatysite, mes įtraukime kai kuriuos parametrus, pavyzdžiui, endokrininių sistemų, endokrininių sistemas veikiančių medžiagų e, parametrus, e, kurie mums leidžia patikrinti ar reikalauti vandens tiekėjus, įvertinti tuos parametrus. Tuo pat metu, <clears throat> glaudžiai bendradarbiavant su pasaulio sveikatos organizacija, kuri pateikė konkrečias e, rekomendacijas rengiant direktyvą dėl gerimo vandens, šiuo metu neketiname eiti daug toliau, nes trūksta, trūksta esminių a, mokslinių duomenų, kad a, e, farmacinės medžiagos keltų kažkokį didesnį pavojų. Tuo pat metu mes ir toliau tyriame jų e, žalingą poveikį aplinkai ir čia turime tam tikrų problemų įrodymų. Taip pat turime įrodymų dėl to, kad e, Problemas kelia tam tikras procentas farmacinių medžiagų, kurios yra dabar rinkoje. Jau 2017 metais, kai komisija pateikė savo strategiją dėl planetos sveikatos, vieno sveikatos plano ir dėl kovos su antimikrobiniu atsparamu, mes nustatėme, kad dalis problemų kyla dėl nesveikų tam tikrų farmacinių medžiagų gamybos parametrų tam tikrose trečiosiose šalyse. Šis strateginis požiūris turės pateikti tam tikras e, pozicijas dėl veiklos tarptautinių lygmenių, siekiant geresnio bendradarbiavimo tarp ES ir tam tikrų svarbių partnerių, kurios gamina farmacinius produktus ir kurie po to parduodami ES rinkoje ir kelia problemų. Mes labai artimai dirbame taip pat su medikamentų agentūros kolegomis, nes vienas svarbus aspektas, kuris yra analizuojamas taip pat yra tai, kokiu mastu reikia sustiprinti eksantę aplinkosauginio patikrinimo ir leidimų uždavimo proceso e, e, griežtumą prieš išduodant dar leidimus produktams. E, taigi galėstauju, kad negaliu daugiau šiandien pasakyti, bet pasistengsiu, kaip galėdama geriau atsakyti į jūsų klausimus. Tai yra svarbus klausimas. Komisijos narys Vela pasirengęs siekti, kad šis e, procesas šio dokumentu vyktų. Ir jis ketina pateikti jį kartu su komisijos nariu Andriu Kaičiu, su kuriuo yra diskutuojama dabar. Ir, ir aš toliau būsiu pasirengusi teikti jums naujas informaciją apie tai. Ačiū. Ačiū. Na dabar galime pradėti diskusiją. Yra jau sąrašas norinčių pasisakyti. Pirmiausia, Pone Freiderich. Ačiū, pirmininkė. Niderlanduose labai plačiai svarstomas šitas klausimas. Ir aš pati domiuosi e, likučių klausimų, likučių e, van, vandenyje. Kartu mūsų aplinkosaugos e, ministerijai šis klausimas labai svarbus ir antai, kai komisija pateikė e, klausimai, kurį reikia atsakyti raštu, paprastai e, labai greitai reaguojama. Tad dabar noriu paklausti, ką komisija, e, kaip komisija vertinat e, e, valstybių narių savanoriškas priemonės ir kartu kaip, tai, kiek jos turi laikytis nustatytų priemonių. Šiaip jau čia nereikėtų pamiršti visų grandinės grandžių, nes paviršiniuose, sakykime, vandenyse yra nemažai taršos ir tas vanduo, ir tai yra, tai gali užteršti kartu ir gruntinius vandenis. Tai komisija e, šiaip jau nepateikėt atsakymo į savo laiku pateiktą klausimą raštu, kiek tai gali paveikti geriamą į vandenį. Pas mus, sakykime, ligoninėse tai didelė problema. Toliau pamatų direktyvos, vandens pamatų direktyvos septinto straipsnio nuostatos yra privalomos. Ir pagal šias nuostatas kalbama apie tai, kad ne viename sektorija vandens kokybė negali pablogėti. Tad norėčiau sulaukti jūsų atsakymą. Ačiū. Ačiū, ponas Eikalt. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ir komisijai Ir džiugu buvo girdėti, kad e, rengiami dokumentai yra esminės svarbos ir e, tikiu, kad komisija dirba nuoširdžiai ir nuoširdžiai rodo, kad šie klausimai rūpi. Tačiau dėja komisija nepaminėjo jokių terminų. Nepamirškite, buvo pasižadėta dar 15 metais 15 metais, 17 metais pateikti uh, teisės aktų projektus, bet dabar jau 2018 metai, o vis dar vyksta kažkokie vertinimai nors vertinimas turėjo, ogi buvo atliktais 14 metais ir ten labai daug detalių. Todėl pirmasis klausimas, kuris kyla, yra toks, kodėl taip vėluojama. Ir man tikrai keistą situaciją, nes komisija kalba, kad labai svarbus dokumentai yra rengiami ir svarbi strategija ir taip toliau. Bet tuo tarpu visą tai tik pažadai, nes panašu, kad komisija nelabai galima pasitikėti, jis savo pažadų nevydo. Kągi, galima braukti čia brūkšnį, nes visa tai vyko praeitėje, nes nieks tada nesuprato, ką iš tiesų reikš naujosios taisyklės. Bet, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime, kokį poveikį farmaciniai preparatai daro aplinkai, tai tada darosi visiškai įdomu, nes man atrodo, kad reikia kalbėti apie vaistų poveikį aplinkai pirmiausiai, o tai mes pamirštame. O pamirštame tikriausiai todėl, kad vaistai e, reikalingi žmonėms, o gamta pati savimi pasirūpins. Ir gerai, kad dabar aplinkosaugos generalinis direktoratas bendradarbiauja su kitais direktoratais, bet iš tiesų būtų įdomu sužinoti. Nes pasiūlymų buvo labai daug, bet norėtųsi konkrečiai sužinoti, kas konkrečiai dabar vyksta. Ir kitas dalykas, ar tikrai bus siūloma įvertinti vaistų poveikį aplinkai. Dar norėčiau sužinoti. O apie kokius pasiūlymus komisija galvoja, kad būtų padidintas skaidrumas šioje srityje. Tai yra labai svarbu, nes pavyzdžiui, sakysime, gali būti viešasis registras, kuriame yra. E, įtraukiamos aplinkai toksiškos medžiagos. Todėl norėčiau kreiptis į komisiją. Renkite pasiūlymus, mums jų labai reikia, bet mums reikia ir e, žmoniško įvertinimo ir e, svarbu dar laikytis e, terminų, o ne visą laiką vilkinti. Ačiū. Ačiū toliau, ponia Godin. Ačiū, ponė pirmininkė tai, kad mes e, dabar aptarinėjam strateginį požiūrį dėl vandens užteršimo farmacinėmis medžiagomis yra labai svarbu, bet kita vertus e, e, tai labai prieštaringų nuomonių reiškiama, nors padėtis kelia nerima. 2000 20 metais Berlyno technikos universitetas atliko tyrimą ir 82 medžiagos buvo nustatytos kaip e, taršos medžiagos paviršiniuose ES vandenyse. Čia kalbama ne vien tik tai apie farmacinės medžiagas, jų likučius bet ir apie kitas medžiagas. Pavyzdžiui, benzodiazepido pavyko neišnaikinti, uh, nors jis vartojamas kaip anti antiinflamacinė medžiaga. Tad vėlgi mes negalime vertinti jau dabar tiesioginių tos medžiagos poveikio. Ir ta medžiaga e, vartojama žemės ūkija, veikia e, moterų endokrininę sistemą, hormoninę sistemą. Tad mano klausimas šitą prasme komisijai aiškus, bet mes kol kas nežinom iki galo e, farmacinių medžiagų likučių poveikio. Tai komisija, turint galvoje tą nerimą keliančius tokių medžiagų lygius, uh, ar jūs nemanot, kad čia reikėtų vis dėlto iš, iš esmės pakeisti nutekamųjų vandenų valymo Europoje sistemą? Pone Dali. Ačiū, ponė pirmininkė, ir labai dėkoju komisijai, kad jie atvyko su mumis pasvarsyti šį klausimą. Tačiau aš norėčiau pakartoti vieną labai svarbų aspektą. Buvo pažadėta, kad komisija iki 15 metų rugsėjo paskelbs savo strategiją. Tai reiškia, kad komisija vėluoja daugiau nei 2,5 metų ir todėl norėčiau, kad komisija konkrečiai atsakytų, kodėl vėluojama. Nes dabar praėjus tiem 2,5 metų kalbėti apie tai, kad vis dar vyksta diskusijos tarp komisijos, komisijos institucijose yra netinkama. Ir aš tikrai gerbiu komisiją, bet tokiu savo elgesiu komisija rodo nepagarbą ne tik tai mūsų komitetui, bet taip pat ir visiems piliečiams. Ir norėčiau išgirsti, kodėl e, nieks nepasikeitė praėjus tiem dviem su pusę metų. Ir aš akcentuoju šį dalyką dėl to, kad e, farmacinės medžiagos randamos ir dirbožėmi, ir nutekamuosiuose vandenyse, ir gruntiniuose vandenyse, ir taip toliau visame pasaulyje. Ir jungtinėse tautose visi sutarėme, kad susidūrėme su pasaulinio masto farmacinių medžiagų taršos problema. Ir mums reikia todėl labai aiškiai reglamentuoti visą farmacinių medžiagų panaudojimo ciklą nuo pat jų atsiradimo iki um, <clears throat> naudojimo pabaigos. Ir buvo pažadėta, kad komisija parengs aiškę strategiją. O dar vienas dalykas, kad pakol kas vadovaujamasi tik tai e, bakterijoms, mikrobams atsparių, atsparių medžiagų planu. Todėl, nepaisant e, visko, Mes tikimės, kad komisija greitai paskelbs kelio gairių planą ir kad mes galėsime spręsti šią problemą. Todėl norėčiau paprašyti, kom, paklausti komisijos, kadagi pasirodys tas strateginis dokumentas ir kodėl jo iki šiol komisija neparengė ir nepaskelbė, kodėl vis dar vyksta kažkokios vidaus konsultacijos ir ko galima tikėtis tada, kai gims tas pasiūlymas ir kai pasirodys pati strategija. Ačiū. Ačiū. Toliau. Ponas Valken. Galėčiau pritesti ponios daly pasisakymą ir vėlgi akcentuoti, kad jau kurį laiką apie tai išnekame. Dalyvavau vienose darbo pusryčiuose ir ten tapo aišku, kad per 50 tūkio subjektų ir susijusių suinteresuotojų asmenų nurodė, kad jiems labai aktuali ši tema. Susidomėjimas tikrai didelis. O mums reikia dokumentų, mums reikia pasiūlymo, kad galėtume žengti toliau. Nes, kaip jau minėjau, visoje Europoje piliečiai susirūpina šiuo klausimu. Iš dalies kalbama apie tyrimą, ar tyrimus, kuriuos būtina atlikti. Bet kai mes leidžiame rinkoje prekiauti mediciniais e, preparatais, mes turime žinoti, kokį poveikį jie gali daryti. Ypač turiu galvoje tuos vaistus, kurių, pavyzdžiui, filtrai nesulaiko ir kurių negalima pašalinti iš, van, iš vandens. Todėl reikėtų galvoti ir apie geresnį medžiagų šalinimą. Jeigu norime sumažinti farmacinių medžiagų kiekius aplinkoje, tai negalime apsiriboti vien tik tai filtravimu. Kitas dalykas. Noriu paklausti. Ir tai siejasi su teršėjas moka principu. Noriu žinoti, kokių veiksmų turės imtis ūkio subjektai, nes kai kurie reikalavimai jiems tikrai kainuos labai brangiai, o tai reiškia, kad visus, visas išlaidas galiausiai turės padengti vartotojas. Todėl noriu paklausti, kaip įsivaizduojate, bus laikomas įtrišėjas moka principo. Dar vienas dalykas, o kaipgi su. Uh, įvairioms medžiagoms atspariais mikrobais tokiuose, e, tokiuose vandenyse. Ačiū toliau ponas Pieka. Labai ačiū ponė pirmininkė. Kolegos. Na, iš tiesų, komisija labai vėluoja. Mm dirbdama farmacinių medžiagų srityje. Tai tikriausiai apspręsta gal ir pačios problemos sudėtingumo, tačiau ta problema žinoma jau labai seniai. Ir per 80 metų, kai veikia farmacijos pramonė, mes e, susidurime visų vis didesnėmis problemomis, pavyzdžiui, atsparumas mikrobams. Kažkada praeitėje tai buvo visiškai nežinomas reikalas, o dabar kilo problema ir jie atsirado dėl to, kad mes labai plačiai vartojame antibiotikus. Taip pat endokrinę sistemą ardantis preparatai. Čiagi situacija tokia pati. Todėl labai tikiuosi, kad pirmą komisija nustatys visų tų medžiagų šaltinius, kaip farmacinės medžiagos atsiranda vandenyje. Ar tai dėl gal, gamintojų kalties, bet aš įsivaizduoju, kad vadovaudamiesi gerą gamybos praktiką, jie taiko uždarą gamybos ciklą. Tačiau akivaizdu, kad aišku, iš dalies į vandenį tokios medžiagos patenka gamybos proceso metu. Tai turime šį aspektą išanalizuoti. Kitas dalykas. Vaistai, kuriuos mes vartojame namuose ir kurių paskiau norime atsikratyti, nes jų likučiai egzistuoja. Šitą, tai ką daryti su tokiais likučiais. Ir dar vienas dalykas, pašarai gyvūnams ir veterinariniai vaistai. Tai labai rimta problema. Nuo pat pradžios, kai prasidėjo trejato dėrybos dėl veterinarinių vaistų, mes įstrigome dėl dviejų priežasčių, nes mes tikrai neįsivaizduojame, kur link kurie kryptimi turėtume dirbti, ką daryti su veterinarinių vaistų likučiais ir kokį tai turi poveikį mūsų e, aplinkai ir sveikatai. Aišku, yra dar ir procedūrinių problemų. Taip yra a, e, veiksmų planas, bei jeigu tas veiksmų planas neparengtas, tai reikia parengti kuo greičiau. Deja, komisija netliko namų darbų. Liūdna. Ne, o farmacinių medžiagų klausimas labai aktualus. Aišku, mes džiaugiamės, kad komisija, jei leisite, pavartosiu tokį terminą, atsibudo, nes panašu, kad jinai buvo užmigusi visus praėjusius penkerius metus. Taigi, noriu paklausti, ar komisija tiksliai nustatė problemas, nustatė a, farmacinių medžiagų taršos šaltinius ir a, kokia, kas toliau. A, kiek atsakinga žemės ūkis, kiek atsakingi namų ūkiai. Kitas klausimas, ar komisija paskaičiavo, kiek kainuos, norint pašalinti farmacinių medžiagų likučius ar antibiotikų likučius iš mūsų aplinkos. Aš taip įsivaizduoju, nieks nemokamai tokio, tokiu darbu neusims, o sąskaita gali būti labai e, didelė. Ačiū dabar, ponė Dantan. Ačiū, ponė pirmininkė. Aptariamas klausimas iš tikrųjų komplikuotas, nes e, įvairūs paskaičiavimai rodo, kad 50 procentų išmetamų tų farmacinių medžiagų yra iš ligoninių. Tai ar čia tai pasakytina apie Europos Sąjungą, toks pirmas mūsų klausimas. O mes e, juk Taip, dabar kalbant apie van, vandenų valymo įrenginius. Tai ar jūs kažkaip mastot apie tai, kad dėl vandens valymo įrenginių politikos, kad reikia esminių pakeitimų? Toliau, dėl žmonių sveikatos, tai aptarinėsim vadinamąją geriamojo vandens direktyvą. Ir esą pagal komisiją galbūt nereikia, nereikia eiti toliau negu nuostatos, kurios numatytos geriamojo vandens e, direktyvoje. O dabar e, vandens valymo įrenginiai, kaip jie dabar sukonstruoti dabar, jų filtrai praleidžia nemažai molekulių. Tai norėčiau paklausti, kaip į būtent tą problemą reaguoja komisijos mokslinių tyrimų e, centras ir ką mastot jūs komisijoje tam, kad būtų galima padaryti e, nutekamųjų vandenų valymo sistemos e, įrenginius veiksmingesnius, kad jie praleistų mažiau stambių molekulių. Else? Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, klausė pirmininkė. Jeigu niekas daugiau nenori pasisakyti, tai tada sutiksiu žodį komisijai. Pane Manfredė, jums žodis, kad uh, galėtumėte atsakyti kaip galima daugiau klausimų. Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Na, kaip jūs įsivaizduojate, aš tikrai neketinau rodyti nepagarbą šiam komitetui ar parlamentui. Ir jokių būdų nenorėčiau, kad jūs taip vertintumėt mano žodžius ar mano pasisakymą. Nenorėčiau, kad jūs galvotumėt, kad komisija užmygo ant laurų ir nieko nebedaro. Ir e, tikrai vyksta vidinis sprendinių prieimimo procesas. Iš savo pusės, tą darbą, kurį aš turėjau atlikti, tiesiog mano vadovavimas skyrius turėjo atlikti, mes atlikome. Dabar strategija. Strategija remsis šešiais pagrindiniais elementais susijusiais su įvairiais komponentais. Nes vienas dalykas yra pats požiūris, tačiau kitas dalykas, kad reikia įvertinti farmacinės medžiagos um, visą gyvavimo ciklą nuo pat jų gamybos iki šalinimo. Nes nepamirškite, mes dar bandome viską suderinti su žiedinės ekonomikos planais. Mes taip pat e, norime būti tikri, kad mūsų rinkoje bus priekiaujama mažiau žalingais e, vaistais. Bet tai toks, norint pasiekti šio tikslo, reikia keisti mąstymą. Daktarų, kurie išrašo vaistus, gamintojų, kurie juos gamina ir vartotojų, kurie juos vartojate. Jūs norite gauti tikslesnės informacijos apie tokių farmacinių medžiagų taršus šaltinius. Vyksta nuolatinis stebėsenos procesas. Aš nežinau, ar jūsų komitetai žino, kad e, neseniai buvo e, atnaujintas pagal vandens pagrindų direktyvą e, sąrašas tų medžiagų, kurias būtina stebėta visoje Europos Sąjungoje ir tame sąraše įtraukta naujų antibiotikų, amoksicilinas, pavyzdžiui, vienas tarp jų tai yra tos farmacinės e, medžiagos, kurios naujai atsirado, bet yra daug ir kitų. Taigi mes dirbame kartu su aplinkosaugos agentūra, su e, sveikatos apsaugos ministrais, su asmenėmis atsakingais už aplinką. Bet visi jūs domitės, kodėl komisija taip vėluoja, kodėl komisija nesilaikė savo pačios nustatytų terminų, kai kurie buvo nurodyti direktyvoje. Kodėl mes to darbo rezultatų nepristatėme 15 metais? Atsakymas paprastas, mes vis dar renkame įrodymus, mes norime surenkti pakankamai įrodymų, ne tik tam, kad galėtume parengti pradinę strategiją, įrodymų, pradiniai strategijai mes turime, bet mes norėtume, kad toje strategijoje būtų nurodyti ir tolesni žingsniai. Taigi, bus strategija pagrista šešiais elementais. Vienas iš jų, pavyzdžiui, kaip plačiau šviesti ir informuoti visus apie žmonėms žmonių vaistų ir veterinarinių vaistų žalingą poveikį aplinkai. Mes taip pat aiškinamės, kokį poveikį daro veterinariniai vaistai. Vyksta tam tikros dabar dėrybos dėl veterinarinių vaistus reglamentuojančių um, dokumentų. Antrasis elementas Tai bus, visa, e, visa, tai bus priemonės, kurios e, skirtos užtikrinti atsakingesnę gamybą ir vartojimą. Trečias elementas susijęs su pirmaisiais dviem. Tai yra rizikos vertimo procedūrų griežtinimas, kuris bus atliekamas prieš e, farmakologinę medžiagom patenkant į rinką. Ketvirta Ketvirta dalis tai bendras farmacinių medžiagų valdymo tobulinimas. Penkta. Ką reikia atlikti, kad, su kuo reikia dirbti, kad galėtume sustiprinti poveikio aplinkai stebėsiną ir kad galėtume nustatyti svarbiausius taršos šaltinius, kaip taisyklė minimos ligoninės. Ir būtent ligoninėse turėtų budrumo sistema būti labai gera. Dar vienas dalykas, kad mums vis dar trūksta tam tikrų žinių, yra spragų ir mums reikia tas spragas užpildyti mokslinių tyrimų duomenimis. Jūs įsivaizduojate, kad a, vandens sektoriuje pradėtas labai plataus masto vertinimo procesas ir jis bus labai svarbus. Mes artimiausių metų skelbsime ir viešasias konsultacijas tam, kad įsiaiškintume, ar komisija turėtų nustatyti skirtingus um, vandens um, nuotekų panaudojimo rodiklius. Mes taip pat e, žiūrime, kiek vandens pagrindų direktyva atitinka dabartinės sąlygas. Taigi, strateginis požiūris, kurio jūs laukite, dar yra tobulinamas ir komisija jį patvirtins, kaip galima, kai tai bus galima. Nes po strategijos reikės imtis veiksmų ir tai turės būti labai konkretus veiksmai, besiriamentis komisijos jau atliktų darbų ir strategiją. Tai reikalinga tam, kad galų gale mūsų pastangos duotų gerą rezultatą. O tai reiškia, turime žinoti, ką daryti ir kaip daryti. Nesu tikra, ar atsakiau visiems Jeigu neatsakiau, ponė pirmininkė, e, priminkite man. Ačiū. Ačiū už šią diskusiją. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimų. Na, aš klausiau, ponė pirmininkė, sako ponas Eichhout, apie viešai registrą, bet komisija nieko nesa, nepasakė apie tai, ar a, kaip su tuo viešuoju registru, kuriame būtų a, registruojamos aplinkai toksiškos medžiagos. Pirmininkė, ačiū ponė Eichhartai, kad a, priminėte savo klausimą. Pone Manfredė, ar jūs galite dabar atsakyti? Jei leisite, pirmininkė, aš atsiprašau um, mano kolegos man sakė, kad uh, registro atveju o mes galvojame, kaip užtikrinti didesnį skaidrumą, bet aš daugiau nieko be to negaliu pasakyti, nes tai a, yra mano kolegų jau atsakomybės a, sritis, bet aš pasidomėsiu ir jums atsakymą pateiksiu vėliau. Na kągi, viešieji registrai tikrai yra svarbi skaidrumo užtikrinimo dalis. Kągi, sako pirmininkė, baigiame šią diskusiją ir pereisime prie kito klausimo. Vėlgi tai yra keitimasis nuomonėmis su komisijos atstovais dėl geriamojo vandens direktyvos. Jūs žinote, kokia yra procedūra, bus pirmiausia užduoti klausimai ir pirmiausia galėsite užduoti klausimus dėl galiojančių teisės aktų. Ir pasikeitimas nuomonėmis vyks pagal temas ir pagal klausimų grupės. Taigi, pirmiausia, jūs turėsit galimybę užduoti klausimus, po to pona Manfrendi galės atsakyti. Pirmiausia, tai yra kaip e, vykdomi įvairūs apribojimai kurie nustatyti gerimojo vandens direktyvoje. Pone Manfredė, na, aš taip suprantu, kad šis klausimas yra susijęs su mūsų pasiūlymu peržiūrėti gerimojo vandens direktyvą, jo lab, kad mūsų pasiūlymo 12 straipsnėje pasakyta, valstybės narės automatiškai įvertina uh, nustatytų parametrų nevykdymą ir jų, ar jų pažeidimą. Aišku, šitas sakinys reiškia, kad uh, ištaisomi valstybė narė, kaip mes tikimės, turėtų imtis taisomųjų veiksmų ir gali būti net draudžiama gerti vandenį. Situacijos, kaip žinia, gali būti labai skirtingos, todėl gali būti, viskas gali prasidėti nuo visuomenės konsultavimo ir a, kažkokių gairių, perspėjimų pereimo toliau prie griežtesnių priemonių, prie perspėjimų, o jau draudimas yra paskutinioji priemonė. 12 straipsnis yra labai svarbus, nes tai yra ketvirto direktyvos straipsnio tolesnė išdava nes yra numatytas direktyvoje, numatyta bendra prievolė, kad valstybės narės turi laikytis parametrų, užtikrindama aukštą kokybę, tuo pačiu ir aukštą sveikato, žmogaus sveikatos apsaugos kokybę. Komisija nori, kad geriamas vanduo būtų saugus, kad būtų um, laikomasi visų parametrų. O tai savaime suprantama reiškia, kad jeigu nesilaikoma reikalavimų, nesilaikoma parametrų ir rodiklio, tai turi būti imamasi baudžiamųjų veiksmų. O jūs žinote, kad e, dėl tų visų rodiklių buvo deramas ilgai ir galų gale tikrai pavyko e, parengti suderintą gerai jų sąrašą. Ačiū komisijai. Ar norėtų kas nors, ponas Mandl, ar jūs esate salėje, jeigu ne, gal kas vietoj jūsų, ne, nes jūs uždavėte šitą klausimą. Toliau. Kita tema yra geriamo vandens kokybės stebėsena. Šiuo atveju kolegė Florence, ponas Mandal, Cesafopuliai, Miller ir Boiland pateikė keletą klausimų, bet pirmiausia žodis komisijai, ponia Manfreda. Ačiū, ponia pirmininkė. Na, šitas klausimas siejasi su mūsų ankstesnė diskusija. Taip. Faktas tas, kad pagal galiojančią direktyvą 98 metų e, farmacinių medžiagų klausimas pakibęs ore, nes e, nebuvo reikalaujama stebėti jų poveikio ar jų likučius, bet vis dėlto Tai buvo daroma ir mes tai darėme bendradarbiaudami su pasaulio sveikatos organizacija pagal direktyvos rodiklių peržiūrėjimo planą. Galitinė rekomendacija bus įtraukti į direktyvos pirmąjį priedą labiausiai taršias medžiagas. Bet kitas dalykas, kad stebėsena vis tiek bus vykdoma ir toliau. O savo pasiūlyme komisija norėtų atsižvelgti į galimą farmacinių medžiagų buvimą aplinkoje, Ir um, tai turėtų būti, kaip aštuntame straipsnėje pasakyta, um, žalingo poveikio pavoj, ir pavojingumo laipsnio nustatymas. Taigi reikia, e, e, jeigu bus nustatyta, kad e, geriamame vandenyje yra vaistinių preparatų likučių, reikės imtis visos e, eilės priemonių. Viskas priklauso nuo to, kuriuose taršio šaltiniuose nustatomos informacinės medžiagos, ar kažkur arti ligoninių, ar e, kitose vietose. Bet taip pat reikės nustatyti ir tą potencialią grėsmę, kurią kelia e, farmacinės medžiagos. Todėl akivaizdu, kad norint užtikrinti kokybę, reikės imtis papildomų priemonių. Taip pat norėčiau atkreipti sudėmėsi, kad peržiūrėtame pasiūlymą yra numatyti trys papildomi nauji parametrai, kurie atsirado dėka bendro darbo ir bendradarbiavimo. Pirmiausia, tai yra endokrinė sistema ardantis, ardančios medžiagos, tai jau atskira tema. Kitas dalykas, tai bisfonalas A, beta astrogilas ir dar nanilfenolas. Na, matot, ir man reikia tobulinti savo mokslinės žinias. Na, iš esmės yra medžiagų, kurių nustatytos vertės yra labai mažos, bet mes turime uh, geriau įsiaiškinti, kokį vis tik tai e, poveikį daro tų likučių, nors ir mažos koncentracijos. Ir aišku, rodikliai galės būti pašalinti iš stebėsenos rodiklių sąrašo, jeigu bus prieita išvados, kad tarša yra Mm, nesvarbi. Na, tikiuosi, kad į pagrindinius klausimus aš tokiu būdu atsakiau. Klausiu klausimų autorių, ar norėtumėt dar ko nors paklausti, ar buvo atsakyta. Pone Pots, ačiū pirmininkė. Taip, turiu du klausimus. Ar manytumėt, kad e, e, labiau e, kažkaštais grindžiamos medžiagos būtų tinkamesnės, tai viena. Antra, dabar kai kalbama apie atsakomybės pasidalymą, turiu galvoje alternatyves priemonės, ar tai nesukels tik tai didesnių, didesnių kaštų vartotojams, o nebus pasiektas veiksmingumas. Ir trečias klausimas dėl mikropostų buvimo geriamajame vandenyje komisija gal turit planų, norėtum, pagal kuriuos e, būtų galima įvertinti, kiek, e, kiek tos medžiagos, e, tai yra besikaupiančios, tai yra kiek, kad būtų galima įvertinti jų buvimą geriamajame vandenyje. Pone Miller. Man tinka e, atsakymai į klausimus. Mes juk Tiesą pasakius, juk esam atsakingi savo piliečiams, rinkėjams. Ir kartu atsakingi už tai, kad būtų e, tinkamai tyriamas endokrininę e, sistemą ardančių medžiagų buvimas, jų keliama rizika, ypač galutiniams vartotojams. Mane duomintų štai kas. Kaip jūs Komisija įvairiuose e, valstybėse narėse e, numatot e, atlikti būtent vandens mėginių tyrimo, tyrimus tam, kad būtų tam, kad būtų galima pirmą ištirti vandenį prieš po to jį uh, nukreipiant galutiniams vartotojams. Taip, 2015 metais jau e, būtent tokie tyrimai e, numatomi atlikti vadovaujantis rizikos analizė. Taip, aš suprantu visą klausimo sunkumą, e, kai kalbama apie geriamą į vandenį, apie uh, anglės filtrus tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą geriamojo vandens kokybę. Suvokiu kaštus, e, kurie kiltų, jeigu reikėtų pakeisti filtrus. Bet dabar kalbant apie dešimtą straipsnį, kur kalbama apie sąlytį su vandeniu, tai jeigu, sakykime, nebūtų pasiekiami tikslai numatyti, pagal šio straipsnio nuostatą. Aš norėčiau tiesiog paklausti jūsų apie to mano minėto dešimto straipsnio nuostatos pačią formuluotę. Ponas Zofoli, norėčiau grįžti prie vieno konkretaus dalyko. cheminės medžiagos gamtoje, vadinamosios PFAS medžiagos, perfluorinuotosios medžiagos. Tai Veneto regione m, mm, kilo tiesiog didžiulė problema, daugybė e, tos medžiagos e, likučių e, rasta žmonių organizme. Mes kalbam apie 350 tūkstančių gyventojų Veneto regione, Paduvos. Ir tų, tos, tų medžiagų likučių yra tiek žmonių organizme, tiek aplinkoje. Pirmą kartą ES lygių dabar e, vienas B, viename pirmame B priedė nustatomi šių, šių medžiagų e, likučių ribos. Tad aš norėčiau sužinoti, kokiais kriterijais vadovaujant nustatytos likučių ribos. Gal būtų galima pagriežtinti tas ribas, nes po tų tiesiog e, atskleistų atvejų Veneto e, regione, mūsų e, to regiono valdžios institucijos tiesiog įvedė nulinį, nulinę likučių ribą. Ponas Dantanas, ačiū ponė pirmininkė. Dabar jūsų pasiūlyme išbrauktas straipsnis, kur kalbama apie uh, leidžiančias nukrypti nuostatas. O tinklų valdytojai ir šiaip vartotojai, naudotojai e, galim mielai naudojusi e, leidžia, nukrypti leidžiančiomis nuostatomis. Ar čia atsitiktinai iš, išnyko jos? Tai gal komisija turit skaičių rodančių uh, koks buvo tų nukri... išimčių tikslas, kiek kartų konkrečiai tomis išimtis, išimtimis buvo pasinaudota, kokiais tikslais. Ir jeigu jūs dabar siūlot naują tam tikrą nuostatą, tai vis vien reikia, reikia kartu numatyti pakankamą laiką, per kurį e, vandentiekių valdytojai ir naudotojai galėtų prisitaikyti prie naujų reikalavimų, nes dabartiniai reikalavimai be išimčių vėl yra reikalavimai. Ačiū. Okay, so, Mrs. Pone Manfredi, turit e, keletą tiesioginių klausimų aptariamą temą ir kartu turit pono Danteno klausimą apie išimtis. Tai gal tada ir pradėkite atsakyti į išimčių klausimą. Prašom. Su malonumu. Gal pirmiausia atsakysiu į gerbiamosios narės Müller klausimą apie dabartinės direktyvos dešimtą straipsnį, esą, kad juo nepasiektas tikslas. Bet mes e, e, įvertinę e, geriamojo vandens direktyvą padarėm išvadą, kad tas straipsnis neveiksmingas, kadangi per jį labai daug veiksmų laisvės paliekama valstybėms narėms e, būtent spręsti dėl e, taršos tų medžiagų geriamajame vandenyje lygio. Bet čia šiuo klausimu labai suinteresuota atitinkama pramonė, pramonės šakos, nes joms tenka daugybė administracinės naštos tam, kad galėtų pateikti tam tikrų argumentų, gauti įvairiausių e, leidimų. Bet to e, problema išplaukia iš paties straipsnio formuluotės ir dėl to to straipsnio nuostata nevienodai buvo interpretuojama valstybėse narėse, kai kuriuose valstybėse narėse reikalavimą papildomų dar bandymų prieš pateikiant produktą į rinką. Dėl tų priežasčių ir aišku dėl to, kad mes glaudžiai bendradarbiavom su e, kolegom, kitais kolegomis, mes ir pasiūlėm performuluoti nuostatą būtent per konstrukcijos produktų reglamentą nustatomi e, būtent e, bandymų tam tikri parametrai, bandymų, kai reikia išbandyti ten tas medžiagas ir mes norim e, tiesiog išvengti, užkirsti kelią tam, kad reikėtų atlikti daugybę paralelių tekstų, tai yra bandymų ir kartu, kad nenukentėtų gyventojų sveikata. Dabar e, tas standartizavimas jau yra vienas komisijos darbų programos darbų, darbai įsisiubavo ir mes kartu su kolegomis iš Agri direktorato vertinam tų medžiagų e, hygieninius aspektus. E, kartu taryboje jau apie tai vyksta diskusijos ir vyks diskusijos. Be to, naudodamasi progą noriu pasakyti komitetui, kad diskusijos šią temą taryboje vyksta gerai. Pirmininkaujančioji Bulgarija jau įsipareigojo, pažadėjo e, tiesiog stumti šį reikalą į priekį ir tikimės jūsų bendradarbiavimo. Atsakysiu po, į pono Zofolį klausimą apie per, per florinuotasias medžiagas, junginius ir jų pavojų žmonių sveikatai. Komisija pasiūlė mm, e, minėti šitas medžiagas kaip naują parametrą, jų dabartinėje direktyvoje nėra. Mūsų pasiūlymas, mūsų galva, yra ambicingas, nes mes nustatom maksimalę e, likutinę vertę visai tai perfluorinuotųjų junginių grupiai ir atskiram, atskiroms toms medžiagoms grupės. Kodėl mes tą siūlom? Mes norėjom išvengti tokios situacijos, kad e, tam tikros tos perfluorinuotusios medžiagos junginiai kad jie būtų sudaryti iš tam tikrų dalių, vėl kurios irgi kelia pavojų. Buvo tokių atvejų prieš kurį laiką Niderlanduose. Kai ten buvo vartojama ar gaminama medžiaga PFOA, kur, kurią sudarė ten tos irgi toksiškos kitos perfluorinuotųjų medžiagų dalys. Tad e, čia mes dabar siūlom tokią vertę 0,1 mg e, lit, vienam litrui ir 0,5 nu, mg e, litrui visos grupės medžiagoms. Tos vertės šiek tiek yra didesnės negu e, tos, kurios numatyto Švedijoje ar JAV, aš manyčiau, kad jos būtų lengvai pasiekiamos ES. Toliau ponas Dantenas pateikė klausimą apie išimtis ir paklausė, kodėl mes atsisakėm dabartinės geriamojo vandenų direktyvos devinto straipsnio. Bet uh, mes įsitikinom, kad to straipsnio nuostata neveikia. Pagal šio straipsnio nuostatą valstybės narės turi mums pateikti pranešimą, jeigu jos nusprendžia antrą kartą pasinaudoti išimtimis. Mes neturim iš savaus išimčių skaičiaus vaizdo, kiek pasinaudota tomis išimtimis visoje Europos Sąjungoje Bet mes turim šiokį tokį bendrą vaizdą. Ir pasakysiu, kad 2017 metais komisija gavo vieną, mm, vieną prašymą e, išimti dar trečią kartą pratesti iki devinių metų ir maždaug dešimt kartų buvo pateikta prašymų antrą ir antrą kartą pratesti išimtis. Na ir vėlgi matom, kad po, prabėgus tiek laiko po direktyvos įsigaliojimo, kad tos išimtis nebepasiteisino. Aišku, nuo laikų reikėjo suteikti pakankamai laiko valstybėms narėms pasiekti nustatytas vertes, bet dabar dabartinės uh, direktyvos e, šios išimtis jau galioja 15 metų ir po tiek laiko mes dabar darom išvadą, kad tai jau nebepasiteisina. Bet suprantama, mes atsižvelgiam į gerbimojo parlamento nario argumentus, beje, labai ačiū už puikų bendradarbiavimą e, tarp mūsų tarnybų ir kolegos. Mes mastom, apie šį klausimą, e, galbūt mastom numatyti perinamai laikotarpį tam tikroms valstybėms narėms, kurios e, to laiko reikia, kad pasiektų e, būtent ribinės vertes. Bet klausimai, tai yra svarstymai šiuo klausimu, tebe vyksta. Mes norėtume turėti gerą, solidų kompromisą, kuris padėtų mums pasiekti e, tikslus e, gyventojų sveikatą ir turėti geros kokybės geriamai vandenį. Nežinau, ar čia atsakiau į visus klausimus. Dar buvo pono Poco klausimas dėl teršėjas moka principo. Ir buvo paklausta, jeigu dabar numatysim griežtesnių parametrų, tai visus tada kaštus turės sumokėti galutiniai vandens vartotojai, tai jiems reikš brangesnį vandenį. Tai ką į tai atsakyčiau? Galėčiau E, vėl grįžti prie poveikio vertinimo skaičių, statistinės medžiagos. Ir ten daroma išvada, kad kaštai namų ūkiui per metus e, neviršis dešimties eurų. Jeigu dabar numatysim geresnius gyventojų sveikatos apsaugos reikalavimus, tai iš tikrųjų nesukels labai didelio kaštų padidėjimo galutiniams vartotojams. Bet kita vertus būtų galima kalbėti ir apie tam tikrus sutaupimus. Nes žinot, kad litras vandens geriamojo iš čiaupo 0,5 mm, centus kainuoja. Ir tada būtų galima kalbėti apie 600 milijonų eurų sutaupytas sumas, jeigu e, vėlgi e, numatoma priemonė būtų įdėkta. Aš atsiprašau, jeigu būsiu neatsakiusi kai kuriuos klausimus, nes man apsilankimas jūsų komitete yra pirmas ir galbūt kai ką ir praleidau, tai prašom priminti. Ačiū, kolegos, atrodo, atsakėt į visus klausimus, tikrai puikiai atsakėt. Ir toliau eikim prie kito klausimų rato. Informacija ir pranešimas apie vandens kokybę. Turim ponos Boilin ir ponos, ponio, ponios Ruiz klausimus. Prašom, atsakykit dabar į komentarus. So, indeed, the... Iš tiesų pradedame informacijos teikimo temą apie vandens kokybę čia. Klausimą patekė ponia Kabezon Ruiz iš esmės kalba apie tai, ar mums atrodo, kad vartotojus e, informuoti panaudojama teisinga priemonė. Gerai norė nerimauja, ar mes patys nepadedame skleisti tą skaitminę spragą, nes naujame projekte kalbama, kad e, informuoti reikia vartotojus internetu. Na, šią temą galiu pasakyti, kad iš tiesų dalyje straipsnio kalbame apie tai, kad svarbu, kad valstybės narės nuolat atnaujintų informaciją teikiamą internetu. Tuo pat metu yra 14 straipsnis, kuris siūlo, teigia, kad yra svarbu kad vandens tiekėjai tiesiog informuotų vartotojus, pavyzdžiui, per sąskaitas už vandenį, kurias jie pateikia. Ir nebūtinai jos pateikiamos internetu, o e, tiekėjai e, turbūt yra suinteresuoti teikti papirinės sąskaitas, siekiant užtikrinti, kad būtų apmokėta sąskaita. Žinoma, e, tai yra galimybė, tai galėtų būti svarstama kaip viena priemonė. Pavyzdžiui, taikomoji programa. Manau, kad e, galėtume apie tai diskutuoti kartu su taryba ir galėtume svarstyti apie kitokį komunikacijos kanalą, kuris būtų tinkamesnis. Mes nenorime prisidėti, aišku, prie jokio e, skaitmeninės e, atsk... atsk... atskirimo. Būtent, žinote, kad yra tokia strategija kuriame, kad būtų nugalėta tokia atskirtis, skaitinė atskirtis. Ir apskritai reikia siekti, kad visi vartotojai gautų patikimą informaciją, kuri leistų jums, jiems e, vartoti daugiau čiaupo vandens. Kai dėl klausimo, kurį uždavė e, ponia Boilan, dėl pesticidų koncentracijos tendencijų gerbiamame vandenyje. Tai iš tikrųjų paskutinė trimetė ataskaita skirta 11-14-13 metams ir jį patvirtinta 16 metų spalio mėnesį. Po to mes rengėme naują sintetinę ataskaitą šiuo klausimu ir ji turėtų būti parengta iki šių metų lapkričio mėnesio laikantis mūsų teisinių prievalių. Tai yra įrašyta 13 straipsnio 5 dalyje esamoje gerimo vandens direktyvoje. Šiuo metu neturime naujasnės informacijos apie gerimo vandens kokybę, bet poveikio vertinime mes patikėme tam tikrą informaciją šiuo klausimu. Mūsų analizė rodo, kad apskritai yra didelis atitiktis ties lygis visose valstybės narėse, jeigu kalbėsime apie parametrus susijusius su pesticidais, pavyzdžiui, atrazinas, tarbutilaro atrazinas ir kiti. Iš esmės, remiantis 13 metų skaičiai, kuriuos minėjau, Tai duomenys rodo, kad vidutinis atitikties lygmuo visose valstybės narėse sudarė 99 ar iki 100 procentų. Tai yra pagaliau pozityvi žinia mūsų piliečiams. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū. Taigi, e, vandens kokybės informacijos klausimukas, ponia Grostet. Tai jeigu skirsite man vieną minutę, tai šią temą norėčiau kalbėti. Klausantis visos diskusijos, man pasirodė apie tai, ką man mokslininkai nesnei yra pasakę, vienas mokslininkas, kad bioįvairovės vertinimo proces kyla nerimo dėl e, hormonų E, likučių aptinkamų hormonų žuvyse. E, ir e, čia reikėtų, turėtų visuomeniai kirti nerimas, nes kalbama taip pat, tas mokslininkas minėjo ir jaunų vyrų moteriškėjimą ir tam tikri toksikologai turėtų tikrai įvertinti šią problemą, kuri, man atrodo, tikrai e, svarbi ir skubiai spręstina. Ar bus dar klausimų šią temą? Ne? Pane Manfredi? Mano kolegos ekspertai, sėdinti šalia manęs, e, e, sako, kad turėčiau pakartoti, ką tik sakiau, kad šią naują redakciją pirmą kartą nustatysime, nustatysime stebėjimo prievalės dėl endokrininę sistemą veikiančių medžiagų, ypač naujas parametras bus beta estadriolis, kuris galėtų sukelti tokias pasakmes, kurias minėjo gerbiama narė. Naujame pasiūlyme, kaip sakiau, numatomos labai žemos parametrinės vertės. Vienas nanogramas litre, kuris taip aptartė su pasaulio sveikatos organizacijos kolegomis, yra rodiklis ne tik medžiagoms, kurios yra e, endokrininę sistemą ardanti medžiaga, bet ir hormonas farmacinėje pramonėje. Ir stebėdami šios medžiagos buvimą vandenyje mes e, sieksime ir kito tikslo, tai yra mažinti e, žalingų farmacinių produktų e, pastebėjimo vandenyje. Taigi, tai bus labai daug reikalaujanti stebėsenos užduotis ir mes turime būti budrus, kad kiekvieną kartą, kai visas narės nustato, kad reikia stiprinti tam tikros medžiagos stebėseną, turėtume galimybę per e, gyvenimo sprendimus sustiprinti tokią stebėsenos veiklą. Aš sakyčiau, kad mums reikia tą perėjimą įveikti, įvykdyti, bet mūsų noras yra tas pats - sumažinti neigiamą poveikį mūsų plėšių sveikatai. Ačiū. Labai ačiū. Dėl esamų teisės aktų įgyvendinimo, tri, trys klausimai dar pateikti. Pirmasis buvo užduotas panios Šueco dėl vanden, e, nutekamo vandens. Tai prašom, ponia Manfredi. Ačiū pirmininkė. Kaip jau minėjau, mūsų pasiūlyme dėl naujos direktyvos redakcijos mes daug dėmesio skiriame informacijos geresnės teikimui vartotojams ir yra straipsnis numatytas, kuris reikalauja, kad internetu teikiama informacija įtrauktų ir patarimus, kaip mažinti vandens vartojimą, taip padidinti jų suvokimą ir kaip mažinti energijos vartojimą. Mūsų teikiamas pasiūlymas propaguoti čiaupo vandens vartojimą, ragina valstybės narės rengti kampanijas, kaip informuoti ir informuoti piliečius apie čiaupo vandens e, kokybę, 13 straipsnis. Apskritai, ES propaguoja pasauliniu mastu kalbėti apie galimybę gauti vandens, gerimo vandens savo tarptautinėje politikoje. Tai yra svarbus tvaraus vystimosi tikslas taip pat. Ir mūsų naujojame Europos konsensuse dėl vystimosi įsitvirtintas. Nuo 14-20 metų vanduo ir sanitarija lieka sektoriai, kurie labai svarbus vystimosi bendradarbiavime su 13 valstybių narių Afrikoje, vidurio rytuose, jau nekalbant apie Solomono salas ir kitus regionus. Turime įvairių programų su kaiminėmis šalimis, Centrinės Azijos, Centrinė ir Latino Amerika. Visiems projektams yra skirtas beveik 800 milijonų eurų. Nežinau, tai daug pasako apie tai, kaip rimtai mes vertiname e, šį klausimą vystimojo bendradarbiavimo instrumente vandens klausimai yra integruoti ir kitų sektorių klausimais, nes yra aiškus ryšys tarp vandens, energijos ir maisto saugumo. Ir šiomis temomis dirbame ir regionės integracijos kontekste, ypač siekiant ir toliau propaguoti taiką, saugumą ir tinkamą aplinkos apsaugos lygį. 2016 m. kovo mėnesį mes e, siekiame daugiau informacijos teikti apie vandens saugumo e, jungtinių tautų konvenciją, siekiant pabrėžti mūsų tikėjimą bendromis tarptautinių susitarimų vertybėmis dėl pasaulinio bendradarbiavimo vandens rytyje kai kyla vis daugiau įtampų dėl vandens, apie ką puikiai žinome. Reikia kalbėti apie naują mm, bendrą naudą, remiantis e, sustarimais ir skatina valstybės narės, kad galim greičiau ratifikuoti ir gyvendinti UNESCO vandens e, konvenciją. Jeigu leisite, pirminkė, aš galiu perėti prie kito klausimo, kuris užduotas panašiame kontekste matau dar du klausimus iš tiesų, kurie yra darbo atvarkėje. Būtent galime pereiti prie klausimų, kuriuos uždavė ponas Farija mm, dėl sausrų ir e, skaidrumo. Prašom. Manau, kad klausimas, kurį uždavė ponas Farija, yra susijęs su sausrų plėtimu pietų Europoje ir kokiu veiksmu įmasi komisija, kad kompensuotų e, sausrų padarinius. Kaip žinote, vandens rūkumo klausimas yra susilaukęs daug dėmesio iš mūsų pusės, padedikuoto komunikato, kuris buvo parengtas jau 2007 metais, savo įsipareigojimus atnaujame 2012 metais, parengė komunikatę ir įsteigėme Europos sausrų observatoriją, bendradraudami su Europos aplinkos apsaugos agentūra. Mes rengėme geresnius rodiklius dėl vandens trūkumo ir sausrų ir dėl to mes galime pagerinti informacijos rinkimą ir statistikos prieinamumą ES lygmenių šiais, dėl šių reiškinių. Komisija įsipareigojus imtis praktinių veiksnių, kad būtų galima e, būtų pakartotinai naudoti vandenį saugiai. Mes e, greitai pateiksime komitetui ir tarybai tiesiekuros pasiūlymą dėl minimų reikalavimų, kaip stimuliuoti pakartotinį vandens naudojimą žemės ūkio virkinimo tikslais. Planuojame pateikti šį pasiūlymą dar šių metų gegužės mėnesį, tai kitą mėnesį. Tuo pat metu, laikantis mūsų strateginių tikslų, teikiame paramą valstybės narėms, e, sprendžiant vandens rūkumo klausimus, būtent finansuojant galimybės per regioninius fondus. Ir kai toliau dirbame dėl vandens saugojimo e, įrangos, skatiname taikyti natūrales e, vandens kaupimo priemonės, tai yra lietaus vandens rinkimo priemonės. Taip pat rengėme kelias tyrimus ir bandomosius tyrimus dėl vandens paskirstimo, nutekėjimo, mažinimo, kas yra didelė problema, nes nutekėjimas sudaro apie 23 procentus. Kad pateikčiau bendrą vaizdą, taip pagal turimus finansinius duomenis per visą programavimo laikotarpį nuo 14 iki 20 metų apie 670 tūkstančių eurų buvo skirta vandens valdymui ir vandens saugojimo projektams. Tikimės, kad per kitą programą, kuri yra rengiamama šiuo metu komisijoje, turėsime ir panašias sumas, galbūt nedidesnės, siekiant skatinti geriau, pakartotinai naudoti ir perdirbti vandenį. <clears throat> ir paskutinis klausimas, jeigu leisite. Klausimas apie e, žmogaus teisę gauti saugaus vandens. Ir klausimas komisijos patikrinti, užtikrinti piliečius, kad jie gaus prieigą prie vandens ir kad tai yra labai svarbus parametras. E, šiame projekte įtraukėme įvairias nuostatas, kurios skirtos pagerinti ne tik galimybę gauti vandens, bet taip pat ir e, kainų ir investicijų e, reikalingų gerimo vandens sektorių į skaidrumą. Principai, apie kuriuos galvojame, yra palengventi vandens tiekimo tarnybų kaštų atgavimo procesą, laikantis teršėjas moka principo. Tie patys kriterijai išdėstyti ir vandens pagrindų direktyvoje, kuri aiškiai kalba apie e, būtinybę užtikrinti, kad būtų tinkamai tarifai būtų nustatomi už vandenį. Taigi, ką mes konkrečiai darome naujoje gėrimo vandens direktyvoje, tai yra įtraukiame naujus straipsnius, kurie, kuriais siekiame teikti daugiau informuoti vartotojus apie nutekėjimą ir vyrų tiekėjų energetinį našumą, kad vartotojai geriau galėtų palyginti tokius elementus. Šios e, nuostatos yra daug e, daugiau siekiančios negu dabartinėje direktyvoje ir tikimės, kad e, Su jūsų parama ir tas nuostatas pakoregavus ten, kur to reikia, mes iš tikrųjų turėsime vartotoją, vartotojų draugišką būdą informuoti vartotojus ir aiškiai pateikti kaip, informaciją, kaip susiformuoja vandens bėgančio iš čiaupo kaina. Ačiū. Ar yra dar papildomų klausimų dėl šių paskutinių klausimų? Ponas Varija, prašom. Labai ačiū. Ačiū už paaiškinimus. Tiesą sakant, aš nemanau, kad jie yra paaiškiai pakankami. Lankiausi 8-ame vandens forume Brazilijoje, buvau beje vienintelis parlamento narys ten. Visi šie klausimai buvo ten aptarinėjami ir neišgirdau daug atsakymų iš Europos pusės. Jūs kalbėjote apie programas, rodiklius, studijas, bendrą vaizdą 14-20 metais dėl to pirmojo klausimo. Ir antrojo. Ir kiek buvo skirta eurų ir taip toliau. Bet iš esmės Kokių konkrečių priemonių buvo imtasi? Jokių. Tik tai tyrimai, statistika, to nepakanka. Mano šalis praėjusiais metais ir e, ankstesniais metais nukentėjo nuo sausrų, turime upių, kurios išdžiūvo. Ir pirmą kartą savo istorijoje e, miestai nebeturėjo vandens piliečiai nerimauja, ką mes jiems galime pasakyti. Negaliu grįžti į savo šalį ir pasakyti savo piliečiams, kad komisija rengia įvairias tyrimus, turi labai daug statistikos. Ja, atsiprašau, bet jiems nevelnio tai nerūpi. Jie nori konkrečiai žinoti, kas konkrečiai daroma, kad būtų palengvinta jų našta. Aš atsakymą tai neišgirta, neišgirdau. Na ir kaip galimybės gauti vandenį kaip, kaip, kaip žmogaus teisę. Čia kalbėjote apie žinias apie nutekėjimą, apie tokios informacijos tikimą vartotojams. Aš nemanau, kad to pakanka. Ir jūs neatsakėte taip pat į mano klausimą, ką padarėte konkrečiai. Daug pinigų skirta, yra daug visokių idėjų pateikta, bet pradėjome apie tai kalbėti 2014 metais, jau artėjame prie kadencijos pabaigos, kas įvyko konkrečiai. Nes jeigu nuvyksi į pietinės šalis, Portugaliją, Ispaniją, matai konkrečias problemas. Žmonės neturi gerimo vandens, dėl to, kad trūksta skaidrumo, dėl to, kad e, viešosios tarnybos neužtikrina galimybės gauti vandens, jeigu nesumokės už tą vandenį, tas vanduo užsukamas. Taigi konkrečiai, ką padarėte? Statistikos daug, tyrimų daug, kas yra konkretaus. Būtent tai norėjau sužinoti. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Uh, Ačiū. Toliau, pana Manfredai, gal jūs norite atsakyti? Na, galiu tik tai solidarizuotis su tuo nusivylimu, kurį parodė garbusis parlamento narys. Roma, kurioje aš gimiau, mano gimtasis miestas praėjusiais metais neturėjo vandens pakankamai ilgai dėl iš esmės infrastruktūros problemų. Todėl aš labai gerai suprantu kad mano atsakymai tikrai ne visai tenkina, bet instinktyviai norėčiau pasakyti, kad aš tikrai jam atskirai pranešiu. Pavyzdžiui, man reikia patikslinti, kiek kokios paramos prašė Portugalija. Ir nepamirškite, kad vandens infrastruktūros tobulinimas vyksta pagal labai konkrečius e, projektus, kuriuos vykdo kartu su valstybė nare Europos Sąjunga. Ir patikėkite, mes tikrai e, dabar svarstydami jau kitą daugiametę finansinę programą vertiname kokias infrastruktūros problemas reikėtų pirmiausiai spręsti. Ir ne tik pietinės ES valstybėse narėse yra problemų dėl gerimo vandens tiekimo infrastruktūros, nes nereikia taip dalinti šalių. Mes matėme, kad ir kitose ES dalyse buvo ir sausrų, ir potvinių, kai net ir šiaurinėse, taip pat vidurio ir rytų Europos e, šalyse. Tačiau būtent viskas priklauso nuo to, kiek skubiai reikia imtis priemonių, bet to egzistuoja tam tikri minimalūs reikalavimai, pagal kuriuos turi būti uh, kartotinai naudojamas, panaudotas jau vanduo žemės ūkija ir kitais e, tikslais ir kitose srityse. Taip reikalinga atnaujinti Europos vandens partnerystę, net tai yra puikiai galimybė paspartinti platesnį naujausių technologijų panaudojimą. Nes e, reikia ne tik tai galvoti kaip išnaudoti visus turimus vandens šaltinius, bet kaip tai padaryti geriausia. O tai reiškia, kad sprendimų paieška turi būti įvairia pusė. Dabar dėl konkrečių projektų Portugalijoje aš dėja negaliu e, taip atsakyti, bet aš būtinai išsiaiškinsiu. Ir komisaras Vela tikrai, pirmiausia, nuo jo pradėkime, yra pasirengęs spręsti <clears throat> kilusią problemą. Ačiū, na kągi. Mes dabar jau pakalbėjome apie galiojančius teisės aktus, o dabar pereisime prie kitos grupės klausimų susijusių su siūloma vandens, e, gerimo vandens direktyvos peržiūra. Ir pirmiausia, tai yra susiję su rizikos vertinimu. Klausimą uždavė uh, ponas Olkan. Pone Manfredė, ar jūs atsakysite? Ačiū, pone pirmininkė. Pono Velken klausimas iš esmės yra susijęs su medžiagomis, kurios susiliečia su vandeniu. Ir a, klausia, kokių planų mes ketiname imtis peržiūrėdami direktyvą. Na, mes direktyvoje ketiname pasiūlyti štai ką. Pirmiausia, reikia, kad peržiūrėta direktyva labai aiškiai reglamentuoto standartizaciją ir kad nurodytų, jog konkrečius produktus turi reglamentuoti tos ryties teisės aktai, kaip pavyzdžiui, statybinės medžiagas. Dar vienas dalykas, rengiantis šiam pasiūlymui, mes pagalvojame, kad nebus gerai, jeigu vidaus rinkoje liks ta pati sistema. Tai yra galios a, keletas atskirų a, fragmentuotų tokių <clears throat> produktų tvirtinimo procesas, nes tada tikrai rinkoje bus prekiaujama prekiamis, kurios bus nepajėgios užtikrinti atinkamą žmogaus sveikatos apsaugą, juolap nebus įmanoma užtikrinti tikrai laisvo davinių judėjimo. Todėl mes norėtume, kad daugiau ir sparčiau būtų dirbama produktų standartizavimo srityje. Na, aš įsivaizduoju, kad pagal SEN institucijos kompetenciją ji turėtų vertinti tokius produktus, bet kompetencijos ribos ir naujas mandatas turėtų būti patvirtinti iki metų pabaigos. Ir jau tada iš tiesų atsiras saugios statybinės medžiagos, kurios neturėtų daryti žalos susilietusio su geriamu vandeniu. Taip mes ketiname, mes ketiname labai plačiai konsultuotas ir manome, kad E, viešos plačios konsultacijos yra labai geras dalykas, nes komisija iš tiesų nori parengti technologijų požiūrių neutrales taisyklės, kurios atlaikys ateityje įvairius išbandymus. Ačiū. Atrodo, niekas daugiau šio klausimu nenori pasisakyti. Tada ponios Kadenbe klausimas dėl taisomųjų veiksmų ir apribojimų. Prašom. Mielai, ponė pirmininkė, jeigu aš teisingai suprantu, tai iš esmės tai yra susiję su vertėmis ir aš pabandysiu atsakyti ir į e, verčių klausimą. Pirmiausia, atsakydama norėčiau žinoti, ar jūs kalbate apie pažeidimų procedūras, kurios taikomos a, parametrus pažeidusioms valstybėms narėms. Tikriausiai taip. Todėl norėčiau priminti 12 straipsnio trečiąją dalį. Joje atsiras nauja nuostata, kuria bus siekama patikslinti parametrų vertes įtrauktas pagal naują pasiūlymą į pirmąjį priedą. Ir, aišku, bus numatytos priemonos už tų verčių ribų pažeidimą. Svarbiausia, kad mes turime kalbėti čia ne apie tiesioginį poveikį neigiamą žmogaus sveikatoje, bet apie galimą uh, poveikį žmogaus sveikatai. Ir būtent vadovaujantis tokių išeities taškų nustatomi bus rodikliai ir um, numatyta visa sistema, kad juos, kai ką daryti juos pažeidus. Nes gyventojai bus šviečiami, kitas etapas perspėjami dėl galimos, galimo pavojus ir taip toliau. Bet mes dar turime nepamiršti to, kad uh, kai kurio valstybių padėtį tyrėme, nes tos valstybės narės uh, leidžia tokį dezinfekcijos procesą, kuriame uh, naudojamas trialo metilas. Bet mes nustatėme, kad uh, tose valstybėse narėse gyventojai nepakankamai yra informuojami apie triolio metilo kaip dezinfekcinės medžiagos naudojimą ir kad medžiagos koncentracijos net ir po ilgesnio laiko gerokai viršyje nustatyta koncentracija. Taigi, tokiu atveju taikoma pažeidimo procedūra. Taip pat mūsų klausia, ar tiks, toksikologai patvirtino kad parametrai leidžia teikti, kad tikrai da, kyla rimta grėsmė e, žmonių sveikatai. Na, dar kartą pakartosiu, trialo metilas. Šio jo atveju žinoma žalingas medžiagos poveikis ir dar 93 metais Pasaulio sveikatos organizacija apie tai paskelbė. Aišku, sąlytis su šia medžiaga gali e, būti įvairus per geriamą vandenį, taip pat e, per medžiagos sklaidą ore vėlgi, dėl to, kad e, atsiranda <clears throat> iš vandens tą medžiagą. Taip pat tą sąlytis su tą medžiaga nustatytas ir maudant, prausiantis duše, pavyzdžiui. Medžiaga gali sukelti keletą lygų. Pavyzdžiui, gali kilti kepenų problemų žarnyno vėžys, kraujo vėžys, įskaitant ir, aišku, potencialiai neigiamą poveikį vaisiaus formavimuisi. Apie visą tai įrodyta dar 95 metais. Tarptautinė onkologinių susirgymų tyrimų organizacija klas, e, nurodė dvi konkrečias medžiagas kaip karcinogenės. Turiu galvoje medžiagas, kurios priklauso trilometilo medžiagų grupiai. E, Ir tikrai labai daug žymių toksikologų yra parašę darbus, kuriuose teigia, kad šios grupės medžiagos kelia labai rimtą pavojų žmogaus sveikatai. Taip pat mūsų klausima, ar mes žinome, kad pažeidus parametrus valstybė narė turi informuoti vartotojus apie galimai potencialią riziką. Taip nebejotina, nes esant e, įvairioms aplinkybėms tai turi būti padaryti. Ir man regis, aš jau atsakiau anksčiau, nes 12 straipsnėje numatomas automatinis mechanizmas, bet to ketvirtame straipsnėje yra nurodyta, kad valstybė narė turi užtikrinti, jog bus laikomasi nustatytų parametrų, o pažeidimo atveju turimtis veiksmų. Taigi yra tam tikra sąsaja tarp parametrų, jų pažeidimo ir tolesnių veiksmų po pažeidimo, kurių turi imtis valstybė narė. Visa tai yra viena veiksmų grandinė, viena sistema. Dabar dėl kito klausimo dėl perspėjimo mechanizmo ir kad tai gali sumažinti vartotojų pasitikėjimą. Na, vėlgi, mūsų įsitikinimu bus kaip tik priešingai, nes mūsų vertinimu valstybės institucijomis gyventojai turėtų pasitikėti. Ir toks ankstyvo perspėjimo mechanizmas ne tik užtikrins skaidrumą, bet taip pat ir prisidės prie geresnio visuomenės informavimo. Dabar, dabartiniu metu, žinote, lab, paprastai visgi labai laikomasi nustatytų parametrų. Ir galiu pasakyti, kad ES teritorijoje yra pakankamai gerai apsaugotas geriamas vanduo, įskyrus tam tikras e, vietas. Todėl teiginys, kad viskas yra labai blogai, tikrai neteisingas ir nėra pagrindo panikuoti. Ir tikrai perspėjimo mechanizmas nesukels panikos. Na, aš dabar prisiminiau, kad neatsakiau į vieną klausimą. Uh, būtent dėl e, mikroplastikų ir plastiko gaminių apskritai, ką komisija turi, ketina imtis. Na, turiu pasakyti, kad dabar jau beveik baigiamas darbas ir tikėkime, kad iki gegužės pabaigos jūs jau gausite siūlomą teisės aktų šioje srityje projektą. Ačiū, toliau ponia Kadendra. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, dėl mano klausimo, aš suprantu, kad nustatant sveikatai pavojingų medžiagų vertas yra svarbus dalykas, bet aš ne apie tai kalbėjau. Aš kalbėjau apie tai, kad jeigu yra pažeidžiamos nustatytos vertas, pavyzdžiui, kad ir tais atvejais, kai medžiaga pati nėra itin žalinga sveikatai, nes yra tokių medžiagų, kur neturime mokslinio įrodymo. Ir tada uh, žmonės nežino, kodėl 12 straipsnių trečioje dalyje apie tai yra kalbama, jeigu jos nėra žalingos ir ta žala nenusatyta moksliškai. Ar dar kas norėtų paklausti, ponia Manfredi? Na, norėčiau peradresuoti šį klausimą savo kolegiai, kuri yra tikra ekspertė šioje srityje ir jinai taip pat yra naujo pasiūlymo rengimo grupė. Na taip, mes pripažįstame, kad yra jūsų paminėtas parametras tiesiogiai susijęs su sveikatos apsauga, bet yra ir kiti rodikliai. Todėl mes ir įtraukiame ją į pirmąjį priedą. Aš manau, visada verta įvertinti visus aspektus, uh, ypač uh, nustatant medžiagos pavojingumo laipsnį. Mes tikrai nenorime e, kelti panikos, uh, perspėdami vartotojus. Ir todėl, kada yra labai labai nežymus, uh, nežymios vertės, mes, manome, ne, nebūtina būtų informuoti, bet dar vyksta diskusijos, dar vyksta konsultacijos ir jūs tikrai gausite visą naujausią informaciją. Ačiū, o dabar galime pereiti prie kitų klausimų. Tai yra a, galimybė ir a, yra keletas kolegų, kurie prašo e, uždavė klausimus. Todėl dabar e, norėčiau, kad komisija į juos atsakytų, kaip su teisa gauti saugų vandenį. Na. Ypač tai susijęs su pasiūlymo 13 straipsnu, kuriame atsiranda pareiga valstybėms narėms ne tik gerinti galimybę gauti vandenį, bet taip pat ir numatoma konkreti teisė gauti vandenį labiausiai pažeidžiamoms žmonių grupėms arba tiems, kuriems kila didžiausia rizika. Na, pirmiausiai, šiek tiek prieš istorijas pats pasiūlymas buvo parengtas galvojant, vadovaujantį subsidiarumo principu. Ir mes manome, kad būtent šioje srityje valstybės narės turi turėti galimybę a, savo nuožiūrą įgyvendinti straipsnį, nes priklausomai nuo konkrečios a, valstybės narės padėties gali reikėti imtis kažkokių specifinių priemonių. A, Mes taip pat atskirai apibrėžiame pažeidžiamas ir socialinio paribio grupės. Ir antros, tai reikia žiūrėti kartu su konstatuojamąją dalimi 18 ketvirtąją dalimi ir aš pacituosiu, kad turi būti įtraukti ir pabėgėliai, vie, e, klajoklė bendruomenės, vietos bendruomenės, e, kurios keliauja, pavyzdžiui, e, Romai ir kiti, nepriklausomai nuo to, ar jos e, gyvena sėslų gyvenimą ar ne. Taigi yra e, toks pasiūlymas įtraukti tam tikras mažumų grupės. Ir mes vadovaujamės antros straipsnio aštuntos dalies apibrieštimi, kuri pakankamai plati. Ir dar šiek tiek norėčiau pasakyti, kokio masto yra ta mūsų svarstoma problema. Šiandieną visoje Europoje yra 23 milijonai, o tai yra mažiau, šiek tiek mažiau negu 5 procentai gyventojų, kurie nega, neprijungti prie bendrosios vandens tiekimo sistemos. Kitaip sakant, prie jokios vandens tiekimo sistemos nėra prijungti. Ir kai kalbame apie pažeidžiamus arba socialinio paribio grupės, tai dažniausiai Pavyzdžiui, kalbant apie Romų, Romus, nuo 16 tūkstančių iki 2 milijonų, viskas skaičius priklauso nuo agentūros, tikrai neturi galimybės gauti vandens. Yra 75 tūkstančiai benamių, irgi negali pasinaudoti vandeniu. Ta pati problema keila ir dviem milijonams pabėgėlių. Todėl, aišku, valstybės narės turi nusatyti tokias grupės ir įspręsti problemą. Nes vis daug kas priklauso nuo specifinės konkrečios a, situacijos. Toliau perėsiu prie Kabezon Ruiz klausimo iš esmės ponia Ruiz mano, kad nepakankamai išplėsti kriterijai, pagal kuriuos asmuo gali naudotis vandeniu, nesakysime, kainodara nėra aiški ir todėl atsiranda van, nesugebėjimo apmokėti vandens sąskaitas, kaip kad ir energetikos srityje. Aš šiek tiek galbūt pasikartosiu atsakydama, nes klausimai susiję ir atsakymai, todėl skamba panašiai. Atliekant vertinimą mes atskleidėme labai nemažai detalių, nes mes bandėme įsiaiškinti kokia yra mažas pajamas turinčių namų ūkių būklė, ar jie sugeba apmokėti sąskaitas už vandenį. Nes tikrai yra labai didelė sąsaja tarp e, geresnės kokybės ir geresnio vartotojų informavimo ir e, papildomos išlaidos viruoja nuo 7 iki 10 eurų per metus kurio jos sumoka kiekvienas namų ūkis. Ir netrodytų, kad tai yra labai didelė problema sąsoje su galimybė gauti vandenį. O dabar galimybė atgauti išlaidas, tai tai reglamentuoja konkrečiai devintasis pagrindų, vandens pagrindų straipsnis. Be to, Jūs tikriausiai žinote, kad pagal pagrindų direktyvą nustatyta, kad valstybės narės nustato ir kontroliuoja tarifus, numatyta keistis gerąją patirtimį ir neabejotinai vertinant dabartinį direktyvos atitikimą esamoms aplinkybėms, mes atsižvelgėme į šios visus um, reguliavimo aspektus ir priminsiu dar kartą, kad tarifai, kainos nustatymas, už vandenį yra um, palitas nacionaliniai valstybių narių kompetencijai, nes labai skirtinga situacija valstybėse narėse. O kokių tolesnių socialinių veiksmų reikėtų imtis, tai sakyčiau taip. Komisijos nuomonė yra ypač svarbu, kad ir toliau būtų galima naudoti nacionalinį uh, ir ES finansavimą, plečiant infrastruktūrą tam, kad tam tikros mažumos galėtų prisijungti prie vandens tiekimo sistemos. Šalise, kuriuose, kurios daugiausiai gauna iš sanglaudos fondo lėšų pagal dabartinį programavimo laikotarpį. Padėtis gerėja ir mes kartu su valstybėmis narėmis taip pat manome, kad pats laikas pradėti jau taikyti ir papildomas socialinės srities priemonės, kad būtų a, užtikrinta galimybė a, pažeidžiamoms grupėms a, gauti vandenį. Ar dabar man perėti prie ponios Kadenbach? klausimą? Jeigu taip, tai atsakysiu. Nes klausimai susiję su štai ko. Kaip e, pasiūlymas susijęs su piliečių iniciatyva teisė į vandenį ir ar tikrai visiems es piliečiams galima garantuoti teisę gauti vandenį. Taip, 13 straipsnis sako, kad valstybė narė, kiekviena valstybė narė privalo gerinti prieigą, o iniciatyvinės grupės tekstuose užtikrina. Taigi, kodėl yra toks skirtumas? Mes šiuo atveju kalbame apie sritį, kurioje labai aiškiai uh, atsiskleidžia labiau politinės, o ne socialinės taisės. Ir dar praėjusiu metu, praėjusiais metais Göteborge mesgi visi apie tai kalbėjome. Taip, tokia teisė egzistuoja, kiekvienas gyventojas turi teisę pasinaudoti tokią teisę, bet turi būti numatytos konkrečios priemonės ir a, jos įtvirtinamos a, šiuo atveju direktyvoje. Kaip žinia, ko gero tokia teisė turėtų atsirasti pamatiniuose dokumentuose, nes direktyvoje tai reiškia bendrąją teisę, o toliau praktinis įgyvendinimas paliekamas valstybėms narėms, nes būtent jos turi uh, nutarti. Uh, Įsiaiškinti, kokios žmonių grupės negali gauti tiekiamo vandens ir, pavyzdžiui, galbūt popieriuje uh, mes, mūsų formuluotės neskamba pernelink ambicingai dėl um, geriamo vandens iš čiaupo tiekimo ir kitų dalykų, bet jeigu sudėsime visas priemonės į vieną vietą ir pažiūrėsime, tai pamatysite, kad jos tikrai leis užtikrinti tokią teisę. Na ir man atrodo, ponas Palmeris uždavė paskutinį klausimą. Man atrodo, kad mes, kadangi jūs atsakėte dabar į trijų klausimų grupę, tai gal ponia Palmerį sutiksiu žodį jums dabar. Na, nežinau, ar mane įtikino komisijos atsakymai, nes man atrodo, kad paminėtas straipsnis yra esminis straipsnis. Nes jis atskleidžia, ar mes tikrai labai rimtai ketiname užtikrinti žmonėms galimybę gauti geriamą vandenį. Nes tai pagal straipsnį valstybės narės turi imtis priemonių, o imdamosi priemonių jos faktiškai gali nieko nedaryti, kad ta prieiga prie geriamo vandens pagerėtų ir kad pažeidžiamo žmonių grupės gautų vandenį. Tiesiog galima nustatyti tokius žmonių grupės nustatyti, kad jie neturi galimybės gauti gerimo vandens. Nu, dažniausiai valstybės narės ir taip visą tai žino. Ir a, faktiškai a, tuo apsiriboti ir nieks nepasikeis nei a, socialinio pareibo a, žmonių grupėms, nei a, kit tiems pažeidžiamiems žmonėms. Todėl nelabai aišku, kodėl vadovaujamasi vien tik tai subsidiarumo principu. Jeigu jūs gyvenate, jeigu jūs esate benamis ir mėgate Paryžiaus, Londono gatvėse ir net turite galimybės nei nusiprausti, nei a, atsigerti geriamo vaidens, tai visos tos jūsų kalbos apie subsidiarumą ir galimybę e, valstybėms narėjams veikti atsižvelgianti savo situaciją yra bevertas. Ir dar. O kiek plačiai reikia simtis veiksmų, nes, kaip aš suprantu, bus atsižvelgiama tik tai konkrečią padėtį konkrečioje valstybėje narėje ir dėl to, mano supratimu, situacija apskritai nepajudės iš mirties taško ir liks tokia, kokia yra. Pone Manfredi, ar norėtumėt sureaguoti į pono Palmerio pastabą? Ačiū pirmininkė. Aš suprantu e, visas emocijas ir e, gerbimojo parlamento nario frustraciją, visiškai tą suprantu. Tačiau, manyčiau, šituo tekstu mes e, iš tikrųjų pasirinkom tinkamą pusiausvyrą ir atsiriamėm į tvirtą pagrindą. O ar tas pasiūlymas daugiau ar mažiau ambicingesnis. Aš suprantu, kad parlamentas siekia ambicingų rezultatų, bet tai, ką mes siūlom, jau yra pakankamai konkretu. Pirmiausia, pati savoka - pagerinti prieigą prie vandens visiems. Bet juk kaip ir dabar yra valstybės narės, turint nustatyti būtent kokie žmonės sunkiai prieina prie vandens ir to priežastis. Ir valstybės narės mums apie tai teikia pranešimus ir tie tada pranešimai paverčiami statistiniais duomenimis ir jų pagrindų priimami politiniai sprendimai. Tad pagerinti prieimą prie vandens, čia minėtų kategorijų Um, žmonėms. Tai klausimas, ar iš tikrųjų dabar jau daroma tai valstybėse narėse, ar yra valstybių narių, kurios informuoja, sakykime, uh, benamius apie tai, kur jie gali prieiti prie vandens. Aš taip interpretuoju šitą straipsnį. Mes jame uh, vėlgi raginam valstybės narės, kad jos imtųsi uh, E, renktų kampanijas e, apie nemokamą vandenį viešuosiuose pastatuose, administraciniuose pastatuose ir sakom, kad valstybės narės turi imtis visų priemonių, kad e, sudarytų sąlygas pažeidžiamoms, pažeidžiamiems gyventojams prieiti prie vandens, o tais atvejais jeigu jie negali pasinaudoti van, vandeniu, tai jos turi teikti informaciją apie vandens, kuriuo tie žmonės naudojasi kokybę ir panašiai. Bet tas straipsnis e, šiek tiek utopiškas, jis susijęs su 16 straipsnių nuostata, kur irgi kalbama apie panašius dalykus, nes ten kalbama apie E, juridinius asmenis, e, tam tikras asociacijas, kurios jau ir dabar dirba pagirtiną darbą, padėdamos mažumoms gyventojų, pabėgėliams, tam, kad būtų galima išlyginti teisės naudotis vandeniu neligumus. Taip, aš nesakau, kad čia tas mūsų siūlomas sprendimas yra tobuliausias, Bet tai jis yra svarbus, kad pirmiausia e, didžiulis dėmesys būtų skirtas e, aptarim, aptariamam reiškiniui ir kad e, iš tikrųjų nuostata būtų ambicinga ir kad ją būtų galima patenkinti poreikius. Ačiū ir dar lieka du klausimai, kuriuos aptarsim šiandien. Vieną klausimą pateikė Rory Palmer dėl komisijos pasiūlymo 14 straipsnių. Ir kitą klausimą pateikė ponia Kadenbach apie komisijos pasiūlymo antrą priedą, kur kalbama apie tyrimų dažnumą. Pone Manfredi, tikrai jūs puikiai sukatės Taip, taip, aš tik tai pasispriminsiu, kad man nemažai reikės geriamojo vandens išgerti po šitų, e, šitos sesijos. Prašom, turbūt jau galite atsakinėti. Every time I try to sum up the crowd. Taip, pabandau e, apibūdinti gerbiamųjų parlamento narių klausimus, susintetinti juos ir konkrečiai pradėsiu nuo pono Palmerio klausimo, būtent kaip, kokiais būdais valstybės narės geriau galės teikti informaciją e, vartotojams. E, Bet tai, ką mes siūlom, tai irgi gera paskada teikti geresnę informaciją. Ir noriu pasakyti, kad direktyvos naujos redakcijos siūlyme, tai mes paliekam galimybę uh, valstybėms narėms spręsti, kokiu dažniu atnaujinti informaciją, čia kaip tai numatyta pagal 14 straipsnį. Ir tą pareigą valstybės narės gali pavesti vandens tiekimo įmonėms, nes kai kuriuose valstybėse narėse tie vandens tiekėjai, jie susiję su e, viena ar kita ministerija. Mes čia nesiveliam į būtent tokias detalės, valdymo, administracijos subtilybės, bet kita vertus būtų gerai šiek tiek suderinti nuostatą, nes e, visos valstybės narės turi užtikrinti, kad ta informacija, kuri minima prie, ketvirtame priede, bent jau būtų prieinama, tai jau būtų viena suderinta nuostata. Ir dar pagal 14 straipsnį numatom galimybę, čia beje atsižvelgdami į jūsų pasiūlymą ir po diskusijų taryboje, numatyti įgyvendinimo aktus, kuriuos komisija galėtų priimti tam, kad e, suvienodintų informacijos teikimo formatą. Jau atsakiau į ankstesnį klausimą e, dėl komunikacijos kanalo. Čia kalbama apie informaciją tinklalapių. Bet čia vėlgi daugiausia e, būtent internetiniam priemonėm. Ar būtų klausimų? Jei ne, tai tada kitas klausimas. Labai ačiū. Dabar atsakysiu į ponios Kadenbach klausimą. Klausimas toks. Ar komisija pakankamai atsižvelgia į tai, kad e, tyrimų dažnio dažnis, kurį mes siūlom, pasiūlyme, ar jis nesukels vandens tiekimo įmonėms mm, per nedlyg didelių kaštų, ypač turiu galvoje smulkės įmonės. Ir čia aiškiai pasakyti. Dabar padidinti tyrimo dažnį, tai mes siūlom atsižvelgdami į valdą organizacijos rekomendacijas. E, Šitą organizaciją rekomendavo mums daugiau nuveikti, nes e, e, tam tikri reikalavimai jau numatyti dabartinėje direktyvoje, bet įvertinus tyrimų dažnį, tai padaryta išvada, kad tų tyrimų nepakankamai, ne per, ne, ne, nepakankamai dažnai ir todėl rekomenduojama tyrimus atlikti dažniau. Net ir smulkus e, vandens, smulkios vandens tiekimo įmonės tyrimus turėtų atlikti bent 10 kartų per metus. Tad, kaip sakiau, čia ta suinteresuota organizacija tą siūlo nes čia ypač turim galvoj tuos žalingus parametrus, kuriuos reikia įvertinti. Mes, aišku, atsižvelgiam į jūsų komiteto e, pastabas, aš žinau, kad kai kurios valstybės narės uh, E, irgi turi tam tikrų išlygų šiuo klausimu, bet mes e, kitą vertus manom, kad savo pasiūlymu įtvirtinam tam tikrą pusiausvyrą tarp e, žmonių sveikatos reikalavimų ir kartu ne per didelių išlaidų užkrovimo vandens tiekimo įmonėms. Dar šiame klausime gerbiamoji parlamento nariai klausė komisijos. E, komisijos, kad čia buvo atlikta trejų metų e, medžiagų tyr, tyrimas ir ar tai nesukels papildomų išlaidų. Ir čia minimas kloridas ir mikrocistinas gruntiniuose vandeniuose. Taip, mes dabar siūlom naujų parametrų. Vienas jų kaip tik ir yra mikrocistinas gruntiniuose vandenyse, bet jo labai retai pasitaiko. O kodėl mes įtraukiam tas medžiagas? Tai susijęs su pačia pasiūlymo logika - sandara. Ten mes sakom, kad e, reikia laikytis riziką pagristo požiūriu. Tiesiog atsižvelgiant į potencialiai pavojingas medžiagas, tam tikrose vietose. Ir jei konkrečioj vietoj, sakykime, iš e, geriamajam vandenį tų medžiagų nėra, tai tada e, vandens tiekimo įmonėms nebeteks toliau pareigos atlikti trejų metų tą stebėjimo, tyrimo procesą. Čia vėlgi e, pasirenkamos tam tikros vietos, iš kurių išgaunamas e, vanduo ir vėlgi e, atliekamas rizikos vertinimas ir kiti veiksmai. Ir jeigu nustatoma, kad tos medžiagos nėra, tai tada jau ten stebėti ir tirti tos vandens grėžimo e, vietos tada nebereikia. Toliau. Dėl kitų klausimų. Taip, čia atsakiau jau į klausimą dėl tyrimų dažnumo. Kiti klausimai irgi susiję su tyrimų lygiu, tyrimų dažnumu. Galiu tik tai dar papildyti savo atsakymus. Jūs žinot, kad pasiūlyme mes minim tris mikrobiologinius parametrus, kuriuos visą laiką visomis aplinkybėmis reikia tikrinti. Būtent tie parametrai patys pavojingiausi. Ir čia nulinės rizikos politika taikoma. O dėl kitų parametrų Tai e, jeigu dabar nustatomos medžiagos, kurios ten išvardytos priedė vienam, tai laikomasi rizika pagristo požiūriu. O kai kurios suinteresuotosios šalis mums sakė, kad tada e, dėl tų reikalavimų iki 20 tūkstančių eurų per metus e, išsipūs išlaidos vandens tiekimo įmonėms, bet tie skaičiai tikrai išpūsti nes čia neatsižvelgta į visus, visas sutaupytas lėšas, nuolat gerinant sistemą, ją skaitmeninant, e, e, taikant jutiklių mechanizmą ir kartu mažinant e, ataskaitų teikimo reikalavimus valstybėms narėms, kai nereikia stebėti medžiagų, kurių, kurių nėra e, vandenyse ir kai, kai tai jau nustatyta per rizikos vertinimą. Tad manyčiau, šita prasme mūsų pasiūlymas iš tikrųjų remiasi tinkama pusiausvyrą. Ačiū. Pone Kadenbach, ar norėtumėt dar kai ką pasakyti? Taip, aš suprantu jūsų paaiškinimą, mes apie tai dar kalbėsim dvišalių pagrindų, bet dėl vandens tiekimo įmonių išlaidų kai kalbam apie, sakykime, 50 tūkstančių gyventojų, kuriuos aptarnauja viena ar kita vandens tiekimo įmonių. Bet, e, kaip sakiau, čia jau skaičiai mes juos aptarsim dvi šalių pagrindų. Pirmininkė, taip, mes dar turėsim progą aptarti šį klausimą. O dabar žiūriu į kitus. Niekas daugiau nebenori kalbėti. Tad dar kartą noriu pasveikinti Jūs atvykusią į mūsų komitetą. Tikiuosi, E, jūs matyti ir ateityje. Tad tiek dabar e, aptariam visus e, rytinės darbo tvarkės punkto darbo tvarkės punktus ir toliau tada skelbiu pietų pertrauką, o susirinksim balsuoti pusę keturių. Gerų pietų.